Okay, um, I was waiting, hoping we might get some more shadows on shadow banking, but... Uh, Laukiau galvau, kad bus daugiau šešėlinių pranešėjų dėl šešėlinės bankininkysės, bet atrodo, kad turime tik šešėlinių pranešėjų šešėlius, tai vis tiek pradėsime darbą. Visų pirma, patvirtinkime darbo atverkę, nematau norinčių kažką tai keisti. Tai laikykime darbo atverkę patvirtintą. Toliau pirmininkės pranešimai spalio 9 antradienį pasikeičia posėdžių salė. Ir turime pradėti punktualiai darbą. Taigi noriu priminti nariams, kad rytoj rytą darbą pradės, pradėsime PHS 3C50 salėje. Rytoj ryte ne čia, o mano minėtoje salėje. Bet po to rytoj po pietų sugrįšime vėl į šią salę. Taip yra dėl to, kad administracija mūsų paprašė pakeisti salės, kadangi e, kito komiteto labai svarbus renginys įvyks ir tam reikia didesnės salės, taigi šios. Reikia priminti, kad 9.30 e, e, rytoj mes susitinkame su Mario Draghi ir turėsime, prie, prieš Mario Draghi turėsime kitą darbo tvarkės punktą, o prašau todėl atvykti devintai lygiai, kitaip negalėsime to klausimą spėti įsvarsyti iki dragė atvykimo. Toliau noriu priminti nariams, kad uh, trečiadienį nuo 9 iki 1 komitetas rengia, rengia viešuosius klausimus. Uh, Tikrai neseniai pranešta visai apie tuos klausimus ir visos salės užimtos, taigi turėsime renkti vienoje iš tų mažesnių salių. 3G2 salėje, Galbūt turėsime ir dar vieną klau, e, salę klausimams ir reikia pasakyti, kad salėje ASP 3G2 labai mažai yra vietų, tai tiesiog noriu priminti, kad kas negalės patekti į salę, negalės rasti vietos, tai galės klausytis, stebėti visus tuos klausimus internetu. Toliau dėl kredito reitingavimo agentūro trilogo Šešėliniai pranešiai paprašė susitikti per atimiausias, per atimiausias dienas su pirmininkaujančio Kipro atstovais ES, kad būtų galima aptarti tolesnį kelią po rugsėjo posėdžio, kadangi atrodo, kad trilogas nepakankamai gerai vyksta. Dabar dėl CDR ketvirtos direktyvos praeitą trečiadienį vyko trilogas, Barnie atvyko irgi ir pranešės patvirtino, kad nori tikrai užbaigti dėrybas iki šio mėnesio pabaigos, nu, nors yra padaryta pažangos kai kuriais klausimais, pavyzdžiui, mm, dėl kapitalo pakeitimo MVI reikalavimų, dėl likvidumo klausimų. Aišku, kad vis tiek tą pažangą reikės smarkiai paspartinti, jeigu norime iki mėnesio pabaigos, kad tikrai būtų sutarta. Kitas pradinis trilogas įvyks ketvirtadienį ir bus dar, aišku, ir techninių susitikimų numatyta. Dabar dėl dėl tikslų ir dėl harmonizavimo, dėl taikymos ryties, dėl išimčių, dėl valstybių narių e, prievolių e, vartotojams ir išimčių pažanga yra lėta, ypač taikymos ryties e, klausimų čia abiejų teisės aktų sprendėjų institucijų e, pozicijos skirtingos. Buvo suformuotas mandatas techniniam trilogui, kad būtų galima tinkamai panaudoti laiką iki politinių trilogo, kad būtų galima paieškoti techninių įvairių e, galimybių, su, suartinti skirtingas pozicijas iki e, politinių trilogo. Numatomos tokios dienos būtų o, e, spalio. E, 17.27 ir mm, toliau dėl dviejų dokumentų paketo du trilogai jau yra įvykę. Pažanga yra tikrai padaryta esminė, ypač dėl gausios pranešimo, dėl ekonominės, biudžetinės priežos valstybių narių sustiprinimo. Tai gausios pranešimas ir kiek mažiau pažangos padaryta dėl Ferreira pranešimo. Uh, Atsižvelgiant į svarstomų klausimų e, Ferreros pranešime svarbą, aišku, buvo padaryta šiek tiek daugiau pažangos paskutinėme trilogo posėdėje dėl šio pranešimo. E, iš tikrųjų, tame susitikime visas dėmesys buvo skirtas tik Ferrero pranešimui. Yra tam tikrų gandų, kad dviejų dokumentų paketas bus padalintas į dvi dalis ir paskutinėme trilogė aš informavau. Ne, pirmininkus ir tarybą, kad netoks mandatas yra šio komiteto suteiktas trilogui ir jie sutiko su tuo. Um, noriu taip pat pasakyti, kad aišku, galutinio teisės akto kokybei neturėtų pakengti per nelik skubotas sprendimų prieimimas. Uh, Mm, Kita karta būtų gerai, kad informacija būtų parengta glaustesnė. Dabar pereikime prie šešėlinės um, bankininkystės ir iš karto galiu suteikti žodį e, Saitel Hadrauji e, mūsų pranešėjų, kad jis galėtų pristatyti pakeitimus. Kolegas, um, er werden op mijn rapport 136 amendementen. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Eh, er Iš viso pateikti 36 pakeitimai, noriu padėkoti kolegom. Galiu pasakyti, kad dauguma pakeitimų yra pakankamai konstruktyvus, jie tik tai papildo tekstą ir aš tuo labai džiaugiuosi. Taigi per artimiausias dienas mes susitiksime su šešėliniu pranešėju tam, kad galėtume um, suderinti tuos kompromisus ir kad galėtume juos balsuoti Strasbūrį. Ir tokiu būdu tikiuosi, kad e, mes visą paketą patvirtinsime ir siūsime stiprų ir aiškų signalą komisijai e, dar tobulinti siūlymus. Šitas pranešimas yra kvietimas kokybiškiau rinkti duomenys apie bankinę sistemą. Aišku, reikia identifikuoti rizikas ir taip pat taip yra kvietimas komisijai imtis teisinių priemonių reglamentavimo srityje. Mes visiškai sutinkame iš esmės su siūlymu ir pakeitimais. Norėčiau nenagrinėti jų atskirai, tik tai pabrėžti keletą dalykų. Keletas kolegų pabrėžia atitinkamas iniciatyvas dėl paralelinės bankinės sistemos, tačiau yra trūkumų, kuriuos reikėtų išspręsti. Pone Bartman Kol pateikė 25 siūlymą ir tai yra geras pagrindas kompromisui. Daugelis kolegų sutinka, kad finansinio stabilumo taryba galėtų būti paralelinė institucija. Daugelis taip pat sutinka, kad prie tos paralelinės bankinės veiklos taip pat yra ir teigiama pusė pono Ferber siūlomas draudimas galbūt yra ir tinkamas vienok sisteminių požiūrių tai gali būti sudėtinga, nes e, norima parengti tokią bazę, kuri būtų taikoma ne tik euro sandoriams, bet ir sandoriams kitą valiutą su tuo aš e, ir sutikčiau, nes tokiu būdu sisteminės e, rizikos e, atveju galima būtų imti, priimti sprendimus pakankamai greitai. Taigi, kol mano, kad būtina nustatyti vienodas sąlygas tarp tų bankų, kurie yra e, tame šešėlinėme sektoriuje ir oficialiame sektoriuje. Numatomos taisyklės turėtų atspindėti tą apčiuopiamą vertę. Ir tikiuosi, kad e, tą linkme ir dirbama. Tokiu būdu nustatysime šešėlinio bankinio sektoriaus ribas bus nustatytas, yra siūlomas reglamentavimas e, šiek tiek griežtesnis. Toliau, konsolidacija. Yra ir kitų pakeitimų dėl sustiprinto saugumo ir pinigų rinkos fondų. Šiuo klausimu Europa neturi vienos nuomonės ir čia vertėtų pažvelgti, kaip reglamentuojama rinka JAV. Ponas Gaitneris atsiuntė laišką, kur praeitą savaitę jisai pats išdėstė, kaip reikėtų reformuoti pinigų rinkos fondus. Ir atrodo, kad tie siūlymai praktiškai atitinka mūsų pateiktus uh, pasiūlymus. Kai kas nori pateikti konkrečius pasiūlymus komisijai tam, kad e, pinigų rinkos fondai e, galėtų e, kaip įmanoma veiksmingiau veikti. Toliau. Vartotojų apsauga. Šioje srityje, žinoma, yra trūkumų, bet e, mano nuomonė, germa pirmininkė, mes galėtume pritarti dėl tos e, bendros e, krypties ir tai galėtų mums padėti siekti kompromiso. Aš, žinoma, per artimiausias dienas tarsiuosi su šešėliniu pranešėju ir galbūt kiekvienas mes prisidėsime prie to bendro rezultato ir pasieksime, kad mūsų dokumentų paketą paremtų kaip įmanoma didesnis kolegų skaičius. Ačiū. Uh, yes, Ačiū labai. Dėkoju Saidui už įžangą ir jūsų uh, pranešimui pateiktų pakeitimų įvertina. Dėl to klausimo, kad e, neretai ieškome tam tikros konvergencijos tarp skirtingų pozicijų, kaip ir jūs e, sakėte savo įžangoje. Galėčiau čia tik pasakyti, kad e, mano nuomonė yra labai svarbu įvertinti ir matyti šešėlinės bankininkystės riziką. Be to, tai turėtų būti traktuojama ne tik kaip rizika, kaip rizikos rušis, bet ir kaip sritis, kurią būtų galima reguliuoti. Turėtume pagalvoti apie tai, kaip ją reikėtų reguliuoti ir kaip išvengti šešėlinės bankininkystės e, naudojimo, kad e, būtų galima apeiti ir išvengti ECRD e ar kitų e, teisės aktų reguliavimo, nuostatų taikymo. Mes suprantame, kad reikia peržiūrėti dokumentą, reikia reglamentą išplėsti, kad išvengtume tokio piknaudžiavimo šešėlinė bankininkystė. Be to reikėtų pasirūpinti, kad nesirastų dubliavimo ir nenuseklumo. Manau, kad jūs tą poziciją taip pat išreiškite ir mums tokia nuomonė yra labai svarbi. O kalbant apie vartotojų apsaugą, mano nuomonė, e, šis tema labai svarbi teisės akte, todėl e, jai turėtume skirti daugiau dėmesio ir reikėtų pagalvoti, kur reikia daugiau nuostatų, kad e, užtikrintume vartotojų apsaugą. Be to, yra nemažai kolegų, kurie mano, kad reikėtų uždrausti tam tikrus finansinius produktus. Tačiau patirtis rodo, kad e, uždraudus vienokius produktus atsiranda kitokie E, nuostatų vengimo būdai. Todėl turėtume galvoti apie kokybišką proceso taikymą, tvirtą skaidrumą, tai sukurtų kur kas tvaresnę ir ilgalaikiškesnę sistemą, kuri būtų palankesnė vartotojų interesams. Dėl duomenų sukaupimo ir rinkimo. Turbūt prisimenate, kad buvo pateikta pakeitimų remiančių jūsų pranešime išreikštą nuomonę. E, ten buvo kalbama apie centrinės duomenų bazės sukūrimą. Aš čia pateikiau pakeitimą. Iš principo aš tvirtos pozicijos nesuformulavau, tačiau labai svarbu įvertinti, kaip duomenys bus renkami. Labai svarbu, kad ir Europos komisija įvertintų duomenų rinkimo sistemą ir įvertintų šį klausimą iš platesnės perspektyvos turėtume nuosekliau vertinti duomenų rinkimą, pažiūrėti, kas jau yra surinkta, ko trūksta, kas turėtų būti atsakingas už duomenų rinkimą. Visus tos klausimus turėtume spręsti kartu, stengdamiesi išvengti darbo dubliavimo. Tačiau, kai jeigu pagalvosime apie pateiktųjų pakeitimų e, platų mastą, tai suprasime, kad bendra, bendros pozicijos galima laikytis. Galima ją rasti. Jūsų ženginėme pasisakymę aš negirdėjau nieko apie komercinių ir investicinių bankų atskirimą ir pakeitimus pateiktus tą temą. Buvo pateikta pakeitimų tokių, buvo pabrėžiama, kad šią temą būtina svarsyti platesnėme kontekste ir turbūt jūsų nestebina, kad aš tam pritariu. Jūs girdėjote, kad aptariant Likanen pranešimą, um, kai buvo pristatomos jo išvados, buvo, nebuvo išreikšta e, vienareikšmiška nuomonė, todėl reikia didesnės, platesnės diskusijos apie šį pranešimą ir turėtume pagalvoti, kodėl mes turėtume remti ir neremti tų pakeitimų. Dėl bankų sektoriaus traktavimo aš manau, kad yra pateikta nemažai pakeitimų, kurie yra labai geri. Dėl uh, E, nebankinių fondų reglamentavimą. Manau, kad Vulsfo Klinso pakeitimas yra labai geras. E, tai yra labai geras pagrindas tolesniam darbui. Tačiau tai, taip pat norėčiau pabrėžti Wernerio Langeno pakeitimo e, svarbumą. Ir mes tokios pozicijos turėtume laikytis. Kai kalbame apie e, pre, vertybinių popierių priekybos fondų reglamentavimą. Aš manau, kad reikėtų daugiau pagalvoti apie tai. Manau, kad e, čia yra nemažai sutampančių pakeitimų ir tikiuosi, kad galėsime rasti bendrą poziciją. Galvodami, kaip sureguliuoti šią sritį, turėtume žiūrėti į esmę ir bandyti išskirti svarbiausias problemas kurioms reikia daugiausia dėmesio naujose teisės aktuose. Manau, kad mes e, galime rasti bendrą poziciją ir jūs galite tikėtis mūsų paramos, bet e, aš norėčiau, kad pakiteiktieji kompromisiniai pasiūlymai, pake, kompromisiniai pakeitimai būtų detaliau išnagrinėti. Toliau, Vulf. Äh, Ačiū, Šern, kolegos. Be abejo, nes viena iš pagrindinių priežasčių E, pasauliniai finansų sektoriui e, sureguliuoti yra arbitražo geresnis sutvarkymas. Turime ieškoti e, tradicinių alternatyvių bankininkystės būdų, kur yra taikomos užtikrintos priemonės. Tačiau tuo pat metu matome, kad šešėlinis bankų sektorius tik plečiasi ir dabar ten siūloma vis naujų paslaugų. Todėl mes apie šį sektorių turime galvoti. Jau pats pavadinimas šešėlinis bankų sektorius e, sukuria tokį dviejopą uh, įspūdį. Vieni tarsi galvoja, kad čia yra kažkokios tai pogrindinės verslo veiklos vykdoma. Tačiau turime suprasti, kad šešėlinis bankų sektorius jau neretai yra reglamentuojamas. Viena ar kita jos rytis yra sutvarkyta. Turbūt tai yra daroma nepakankamai ir mes turime galvoti apie didesnį skaidrumą. Aš pats patikiu 18 pakeitimų, tačiau tai nereiškia, kad e, pasiūlymai ir išvados kuriuos pateikė pranešėjas, negali būti įvertinti palankiai. Tiesą sakant, aš juos netremiu. Aš e, tiesiog galėčiau su juo pasiekti konsensusą. Nemanau, kad iškils kokių rimtesnių sunkumų e, siekiant kompromisinių pakeitimų. Dauguma šešėlinių pranešėjų bus linkę juos paremti, tačiau porą dalykų norėčiau išskirti. Man susidaro įspūdis, kad šešėlinis bankininkistės sektorius yra nepakankamai skaidrus. Neturime detalios informacijos Ir ši problema aktuali ne tik ES, bet ir už jos ribų. Reikia siekti susitarimo su partneriais, pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose. Taip mes sukursime skaidrumą, leidžiantį kontroliuoti visą e, šešėlinės bankininkistės sektorių, o prireikus e, taip pat galėtume imtis reikalingų veiksmų. Pranešėjo pasiūlymai dėl to, kada reikia imtis vienokio ir kitokio veiksmo man atrodo, yra truputį per drąsus. Aš nemanau, kad iki kitų metų pabaigos, tai yra per trejus metus, mes sugebėsime viską sutvarkyti. Tačiau, jeigu sugebėtume tai padaryti jau, užbaigti jau kitais metais, tai būtų puikus rezultatas pasiektas. Tiesą sakant, yra sukurta nemažai priemonių, uh, kurios e, gali būti pritaikytos dabar ETF ir kitiems fondams. E, turime JUSID 5 e, ir 6 direktyvas, JUSID 5 ir 6 direktyvas, kurios turės būti peržiūrėtos. Be abejo, viskas priklausys nuo to, kaip bus apibrėžiamas um, tinkamas turtas ir kada galėsime panaudoti efektyviai jūcit. Saugus investavimas e, yra būtinas. Pasaulio rinkos fondai e, jau didelė dalimi yra sutvarkyti, sureguliuoti. Ir aš, ir dauguma kitų šešėlinių pranešėjų sutikras. Manome, jog reikia geriau e, svarstomi pinigų rinkų fondai. Fermeris apie tai kalbėjo. Be to, reikėtų suorganizuoti daugiau tokių apvalaus stalo diskusijų tą temą. Šešėlinis bankininkystės sektorius norėtų žinoti, kokiame kryptimi mes einame ir e, e, turėtume geriau žinoti, kokia yra bendra pozicija. E, sunku yra rasti teisingas formuluotės dėl to, kaip viskas turėtų būti daroma. Bet dar maždaug prieš dešimt metų man atrodė, kad Junktinėse Amerikos valstijose pramonininkai galėjo bet kam ES paaiškinti, kad geriau yra neliesti esamos padėties. Bet dabar reikalai pasikeitė ir dabar ponas Gartneris sako, kad uh, CNF, CNF pasirinktas požiūris yra teisingas ir galbūt reikėtų galvoti apie skirtingas įvairiapusiškas darbo metodikas, galbūt kažkokie kapitalo reikalavimai turėtų būti keliami. Manau, kad šią temą turėtume detaliau, išsameu panagrinėti, bet apie tai turėsime daryti, kalbėti galvodami apie jų NIK peržiūrą. Dėl buhalternės apskaitos standartų reikia sukurti patikimą finansinių atsiskaitimo sistemą, kuri būtų tvirtai e, konsol, er, rimtai konsoliduota. Taip e, mes uh, užtikrintume deramas, deramą atsiskaitimą net ir tais atvejais, kai nėra uh, keliamas toks reikalavimas. Dėl restruktūrizavimo. Kai kalbame apie licenzijavimą, reikia pirmą aiškiai apibriežti, kas tai yra. Nematau, kodėl mes e, turėdami C3 sakome, kad reikia grįžti vėl prie vertybinių popierių. Manau, kad E, vertybinių popierių rinką reikia peržiūrėti reguliariai. E, todėl ir e, sakome, kad tos priemonės yra reikalingos likvidumui garantuoti ir panašiai, bet gal nereikia iš tiesų eiti tiek toli dėl vertybinių popierių keitimosi, dėl skolinimosi. Manau, kad šios rinkos veikėjams reikia sutikti, suteikti pakankamai judėjimo laisvės, sprendimo laisvės kad e, jie žinotų, kas yra reikalinga tiems produktams įtvirtinti. Nemanau, kad mes galim primesti, kad vienokia ir kitokia suma būtų derama. Jeigu taip atsitiks, tai e, turėtume bent jau informuoti inspektorius ir bent jau reikia užtikrinti maksimalų skaidrumą dėl e, pinigų rinkų fondų. Visuomet jie buvo traktuojami kaip saugi investicijų forma, kol neprasidėjo prieš keletą metų krizė. Tačiau dabar matome, kad tokie fondai pagristi dolerių dabar e, nusmuko žemiau apatinės ribos. Ir ta rinka galvoja tik apie savo interesus - saugumą, lankstumą ir pelną. Todėl reikėtų pagalvoti, ar pirmieji du e, punktai turėtų būti įtraukti į reglamentą. Ar mes galime užtikrinti saugumą, galbūt su nedidelė nuolaida ir e, likvidumą. Tada galbūt rasime sprendimą kuris e, galbūt jau bus pasiteisnės Junktinėse Amerikos valstijose. Mes stebime padėti ten kasdien, kas savaitę, kas, gal kas tris mėnesius turėsime vertinti, kaip keiksis padėtis. Dėl to turime nuspręsti. Tačiau vienas dalykas yra aišku. E, tie, kurie siūlo pinigų rinkų fondus, tarsi teigia, kad jie yra saugus, bet patys matome, kad taip iš tiesų nėra. Matome skaičius, skaičius ta rinka nėra pakankamai skaidri. Ir ne vieną kartą esame matę, kai tie fondai susiduria su sunkumais, o sponsoriuojantis bankas e, pats turėjo būti gelbėjamas būtent dėl to, kad rėmė tą fondą. Šiuo atveju mes. E, turėtume suvokti, kad bankai sponsoriai neretai net ir krizės metu tuos e, pinigų rinkų fondus apleisdavo. Apie tai turime kalbėtis aiškiai ir viešai. Viena iš pagrindinių problemų, e, kurių mes, e, teisės aktų, kurie net negalime priartėti, yra palūkanos, palūkanų pusė. Kaip pinigų rinkų fondas, turėdamas uh, pakankamą e, palūkanų normą, e, gali galiausiai virsti, virsti pelningų verslų. Mes žinome, kad dažnai tos palūkanos nėra pakankamai geros, bet e, to mes teisės aktų rengėjai negalime spręsti. Ačiū, ar dar kas nors pageidautų pasakyti? Man atrodo, kad viskas kaip ir buvo aišku. Said? Wel, uh, rest mij enkel om de collega's te danken die het woord genomen hebben. Ik weet dat een aantal. Dėkoju, aš tik tai norėčiau savo ruoštų padėkoti tiems, kurie kalbėjo. Žinoma, e, kaip žinia, ne visi galėjo dalyvauti mūsų posėdžiuje, bet kaip jau minėjau, per artimiausias dienas e, mes sieksime tikrai kompromiso tam, kad mūsų pasiūlymai būtų tikrai tinkami ir mes galėtume juos, už juos balsuoti. Um... Labai ačiū. Stengsimės balsuoti uh, spalio 22 uh, dieną, uh, Strasbūro savaitė taip pat, toks dabartinis tvarkaraštis ir po to sieksime patekti į lapkričio plenarinę sesiją. Ačiū. Mm, gal porą minučių anksčiau baigėme nei numatytą šio klausimo svarstymą, kas yra gerai. Nežinau, ar Lina teis? Jūs Liem pakeisite. Aš čia, Teodor čia, Filips dar netėjo, Ivo jau čia, Nikolas yra čia. Tai beveik visi susirinkę kitam klausimui, tai galime perėti prie ketvirto darbo atvarkės punkto. Tai yra fiskalis programa ir Teodor, prašom. Čia Ruman. Ačiū pirmininkė. Norėčiau priminti visiems kolegoms, kad jau vyko diskusijos dėl šios programos, nes pirmas sįki komisija pasiūlė programą, kuri e, buvo vadinama Fiskas. E, tai buvo ankstesnės fiskalės programos ir e, muitinių programos apjungimas. Europos parlamento ir tarybos e, mm, pasiūlymų pagrindų komisija nusprendė sugrįžti e, pasiūlyti atskiras programas, tai yra um, e, fiskalis ir kita muitinės. Taigi dabar bazė ta pati, kaip ir ankstesnių laikotarpių, 2007-2013 metų laikotarpių. Norime, aišku, padėkoti komisijai, kad ji e, atsižvelgė į Europos parlamento ir tarybos pasiūlymą ir atitinkamai sugrįžo pas mus jau su naujais pasiūlymais. E, Naujoje programa Fiskalis, kurią dabar turime pasiūlyme yra sudaryta iš dviejų pagrindinių komponentų. Pirmas skirtas mokesčių bendradarbiavimui ES tarp e, mokesčių institucijų, mokesčių inspekcijų valstybės dalėse. Aš prie to klausimo sugrįšiu. Antras pagrindinis elementas yra skirtas informacinių pajėgumų stiprinimui Ir čia kalbame apie Europinę informacijos sistemą. Daug informacijos e, keičiamasi tarp mokesčių institucijų, mokesčių e, inspekcijų mūsų valstybėse narėse per informacinės priemonės. Taigi noriu pasakyti, kad 2007-2013 metų fiskalis programa buvo įvertinta dviejų nepriklausomų vertintojų. Vienas vertintojas dėmesį sutelkė į efektyvumą, veiksmingumą, pridėtinę vertę, kurią sukūrė mm, fiskalis programa. Kitas vertintojas sutelkė dėmesį į galimus uh, fiskalės programos patobulimus 2013-2020 metų laikotarpiu, tai yra į ateitį. Noriu pabrėžti tai, kad vertintojai e, gerai įvertino šią programą Tai tikrai yra tokia programa, kuri aiškiai atitinka valstybių narių poreikius ir tikrai sukuria pridėtinę vertę, kadangi bendradarbiavimas tarp mokesčių institucijų yra labai svarbus, stengiantis pagerinti šio darbo veiksmingumą. Komisijai taip pat norime padėkoti, nes komisija atsižvelgė ne vien tik tai į antro vertintojo rekomendacijas dėl to, kaip reikėtų pagerinti šią programą 2013-2020 metų laikotarpiui, Bet taip pat komisija šioje naujo, naujoje programoje, kokią jis siūlo mums, taip pat atsižvelgia ir į kai kuriuos mūsų patarimus, kurie buvo suformuluoti mūsų diskusijų metu. Tai yra, kad programa daugiau būtų orientuota į tiksliau bendradarbiavimas tarp mokesčių institucijų turėtų būti labiau sutelktas į kovą su mokesčių vengimu, sukčiavimu mokesčių srityje ir, aišku, agresyviu vengimu mokėti mokesčius. Dabar kalbant e, apie programos e, apriepti, reikėtų pasakyti, kad gal uh, ryškiausias toks patobulinimas yra komisijos pasiūlymas neapsiriboti šioje programoje vien tik tai PVM, akcizų, pajamų mokesčių ir kapitalo mokesčių, bet taip pat apimti ir kitus mokesčius, kuriuos reguliuoja ES teisės aktai. Pavyzdžiui, mes galvojame, kad ES lygmenių yra patvirtinti reglamentai dėl skolų išieškojimo per bendrabiavimą tarp mūsų valstybių narių mokesčių institucijų. Taip pat yra pasiūlymas, mm, kad šiame bendradarbiavime taip pat dalyvautų ir šalis kandidatės bei potencialios kandidatės, taip pat šalis dalyvaujančios Europos kaiminystės politikoje, aišku, taikant tam tikras sąlygas. Komisija taip pat siūlo įtraukti ir išorės ekspertų dalyvavimą e, iš tai, kai kurių trečiųjų valstybių e, finansų ministerijų ir panašiai, taip pat ir iš tam tikrų tarptautinių organizacijų. Kaip aš jau minėjau, mūsų ankstesnėse diskusijose buvo rekomenduojama nubriežti aškesnius prioritetus, kad būtų galima kovoti su um, mokesčių vengimu, sukčiavimu mokesčių srityje, taip pat, kad būtų galima mažinti mokestinę naštą, kurią neša mokesčių, mokesčius administruojančios institucijos. Lėšų suma skirta šiai programai yra 234 milijonai eurų visam laikotarpiui, 2014-2020 metų laikotarpiui. Ir turime pakeitimą e, visoms tokiams programoms taikoma pakeitimą, kad e, finansavimas, aišku, priklausys nuo galutinio dėžybų rezultato dėl viso bendro šios ryties darbą 2014-2020 metų laikotarpio dėl kovos su, su mokesčių sukčiavimu ir taip toliau. Um, dabar ką mes siūlome savo pakeitimuose mm, šiam reglamento e, projektui. Visų pirma, mes pasiūlėme mm, bendradarbiavimą E, su potencialiomis šalimis kandidatinėmis ir ES komisijos politikos partnerėmis su, sukoncentruoti tą bendradarbiavimą į e, mokesčių vengimą ir sukčiavimą mokesčių srityje. Atsižvelgiant į tai, kad programo, šiai programai skirtos lėšos yra ribotos. Taip pat galvojant apie E, išorės ekspertų pasitelkimą, tai yra įvairių atitinkamų šalių, trečiųjų šalių ekspertų įtraukimą ar, organi ar tarptautinių organizacijų ekspertų įtraukimą, mes irgi siūlome jų, šių ekspertų dalyvavimą riboti, vėlgi atsižvelginti tai, kad e, programai skirtas finansavimas yra ribotas. Taip pat per pakeitimo pagalbą mes tengiamės išvengti to, kad ES pinigai būtų mm, skirti dvišaliam bendradarbiavimui tarp vienos valstybės narės ir kitos trečiosios šalies, kad nebūtų švaistomos lėšos čia, nes iš tikrųjų mm, komisija pasiūlė, kad per šią programą parama būtų skirta ir bendradarbiavimui tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių, tačiau mes norime išvengti tokios situacijos, kur būtų tik tai bendarbiavimas tarp vienos valstybės narės ir e, vienos ar dviejų trečiųjų šalių, kad nebūtų finansavimo tokio tipo darbui, nes tokį darbą galima išspręsti dvišalių pagrindų ir nereikia šios programos paramos mes už tai nustatome reikalavimą, kad būtų ne mažiau kaip dvi ES valstybės narės ir ne mažiau kaip trys e, e, šalis, kurios nėra ES narės ir tik tai tokiu, tokio bendradarbiavimo atveju būtų skirtas finansavimas iš šios programos. Taip pat su Europos komisija kalbėjomės dėl e, tam tikrų ribų nustatymo šioje programoje. Praeitą kartą mes kalbėjome uh, apie tai ir, ir šį kartą taip pat kalbėjome apie tai. Mm, jau yra e, pirmininko Baroso komunikatas skirtas e, Europos parlamentui, kur pirmininkas Baroso rekomenduoja nenubrėžti maksimalių ribų šioje programoje, kadangi tokios maksimalios e, ribos mm, trukdytų už komisijai lankščiai gyventi šią programą. Vis tik tai mes galvojame štai ką. Programa susideda iš dviejų pagrindinių dalių. Tai yra bendradarbiavimas tarp mokesčio administravimo institucijų valstybėse narėse. Mm, tas yra siejama su mokymais, seminarais, e, mm, tas yra siejama su įvairiais renginiais, kur um, mokesčių inspekcijos galėtų keistis su, sukaupta patirtimi, žiniomis ir taip toliau. Tai yra pajėgumų stiprinimas, atsižvelgiant į 2007-2013 metų programos patirtį. Didžioji dalis finansavimo šioje programoje būtų skirta informacinių technologijų srities pajėgumams stiprinti, nes aišku, tai palengvins keitimas informaciją dėl, pavyzdžiui, PVM, akcizo ir taip toliau. Mes galvojame, kad gerai būtų nustatyti maksimales ribas, lėšų, kurias būtų galima skirti informacinių technologijų pajėgumų stiprinimas. Mes galvojame, kad reikėtų galvoti, jog informacinių technologijų pajėgumams stiprinti reikėtų um, skirti um, nedaugiau kaip 80 procentų viso biudžeto, o likusią dalį bendradarbiavimui skirti. Ir mes taip pat um, teikiame pakeitimą dėl uh, laikotarpio vidurio įvertinimo ir galutinio įvertinimo. Uh, kad e, ataskaitas reikėtų siūsti Europos parlamentui ir tarybai, tam, kad būtų galima užtikrinti komisijos atskaitomybę, visišką atskaito, atsiskaitimą už šios programos įgyvendinimą. Tai tiek norėjau Jums papasakoti dabar. Ir dabar lauksiu šešėlinių pranešėjų, kitų kolegų ir komisijos um, atstovo panadas, kuris yra atsakingas už šios programos įgyvenimą ir priežiūrą komentarų. Kai turėsime laiko, tai komisijai pabaigoje suteiksime žodį. Lysė, prašom. Thank you, Chair. Uh, Mr. Rapporteur, Mr. Stolojan. And... Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai ponui Stolojan. Jiem atsiprašo, kad negalėjo e, būti šiandien šiame posėdėje, kadangi jis e, savo valstybėje turėjo labai svarbių įsipareigojimų ir negalėjo atvažiuoti. Jis paprašė manęs jį pavaduoti. Liemiau turėjo galimybę birželio mėnesį padėkoti panas Tolajan e, už jo pirmą pranešimą dėl fiskalis. Dabar jis dar kartą nori padėkoti pranešėjai už šį antrą pranešimą ir, ir jis ir aš sveikiname tą faktą, kad komisija um, pakoregavo savo pasiūlymą ir pateikė tą pakoreduotą pasiūlymą rūpiučio mėnesį. Mes tik tai apgalėstavome, kad komisija to nepadarė anksčiau. Dėl to, aišku, atsirado vėlavimas ir, ir, ir padidėjo darbo našta visoms šalims, kurios dirba šio klausimu. Dabar dėl naujo pranešimo projekto. Mė galvoja, kad uh, Nereikia čia kartoti tų dalykų, kas jau buvo pasakyta beželio mėnesį, bet norėtų priminti, kad bendrai mes pritarėme jūsų, pone pranešiau, požiūrį, ypač dėl to, kad reikia šią programą labiau orientuoti į um, mokesčių slėpimą ir sukčiavimą mokesčių srityje, nes tikrai tai mums yra labai svarbus klausimai ir manau, kad dauguma šio komiteto narių pritarė tokiai pozicijai. Bet turėjom apgalėstauja, kad jūs um, išėmėt nuoradas į dvigubą apmokestimą ir uh, dvigubą apmokestimo um, vengimą, tai buvo aštuntas pakeitimas, dabar penktas pakeitimas, nes iš tikrųjų formuluotės buvo tokios, kaip kad e, ir anksčiau komitetas yra e, pasisakęs dėl mokesčių. Dėl kitų pakeitimų buvo antra, antro pranešimo projekte padaryta tam tikrų pakeitimų, palyginti su pirmu projektu, pavyzdžiui, dėl išorės ekspertų. Nauja formuluotė devintame pakeitime e, leidžia siekti gero kompromiso, kaip galvojam, ypač su Alde kolegomis. Lime taip pat e, pabrėžia, kad jūs nuimat maksimalias ribas kurias jūs numatė pirmame pranešimo projekte dėl įvairių finansuotinų veiksmų, tai buvo šeštas straipsnis, dabar septintas straipsnis, bet aišku, reikėtų galvoti apie naujas maksimalias ribas ir tarti su komisijos tarnybomis. Mes galvoju, kad vis tik tai maksimalių ribų nustatymas reglamente leistų užtikrinti geresnė programos įgyvenimo kontrolė. Na ir galiausiai porą žodžių dėl konkrečių bendrų veiksmų, tai pavyzdžiui daugia šalės kontrolės. Jūs Antrame projekte e, nustatote griežtesnės sąlygas, kada būtų galima finansuoti tokius veiksmus. Pavyzdžiui, kad visų pirma e, turėti kalbą apie tris šalis, iš kurių dvi turi būti es valstybės narės. Ir man norėtų išgirsti, kas paskatino jūs taip pakeisti savo požiūrį. Vymės nuomonė e, es e, dimensija būtų garantuota ir tokia atveju, jeigu būtų tik dvi valstybės narės. Mes pateikėme pakeitimų, kurie tikime bus konstruktyvus indėlis į šį darbą ir lime toliau sieks aktyviai dirbti dėl šio pranešimo projekto ir, ir jis ir aš savo vardu labai dėkojame Jums už tą parengtą pranešimą. Dėkoju toliau, Vulfas. Dėkoju, man atrodo, kad neturiu ką daug e, pridurti, nes e, pranešėjas e, aptarė daug e, klausimų, kuriuos ir pats, kuriais ir pats norėjau pasisakyti. Taigi šis e, pasiūlymas, kaip ir jūs pastebėjote anksčiau, yra tinkamas ir mes e, galime tikrai pasidžiaugti, jog ateities diskusijoms tai yra jau labai rimtas pagrindas. Buvo paminėti pakeitimai nedėlį pakeitimai, kurie tik tai įrodo, kad tekstas buvo parengtas tikrai kokybiškai. Keletą pastabėlių. Klausimas, kas gali būti įtraukta į programą? Komisija ir pats pranešėjas laikėsi nuomonės, kad išorės ekspertų dalyvavimas turėtų būti ribotas. Galėčiau su to sutikti, tačiau pagal dabartinį tekstą apibrėžimas galėtų dar būti tobulinimas. Nes kai kalbate tokiais terminais kaip apribotas, tai neaišku, ką tai reiškia. Mes turėtume e, darbą grįsti pačiais rimčiausiais ekspertais, žiūrėti, kokių tikslų mes siekiame. Ir e, siekti apčiuopiamus pažangos bendradarbiaujant toms mokestinėms administracijoms, kai jos kovoja su mokesčių slėpimu ir mokestiniu sukčiavimu. Dabargi dėl biudžeto, tai aš suprantu pranešėją, kuris teigia, jog neturėtume išvaistyti visų lėšų vystimo programos ir, ir buvo minėta 80 procentų. Nežinau, ar tai yra tikslų skaičiai, nes iš tiesų tos programos visien yra geros. Programos yra parengtos taip, kad e, lėšomis galime pasinaudoti tikrai veiksmingai ir 20 procentų lėšų mm, gali nepakakti. Toliau kita pastabėlė. Yra didžiulis skirtumas tarp valstybių narių e, specialistų kvalifikacijos. Dėl to jų žinių e, lygis iš ties nėra vienodas. Pavyzdžiui, piet, pietryčiuose, ES pietryčiuose yra didžiulių problemų mokesčių sistemoje, o kitoje šalyje, pavyzdžiui, problemų mažiau, pažvelgęs penkis metus atgal, tai mes kalbėjome apie bendrą europinį lygį ir standartus. Tai, kažin, ar galim kalbėti apie 80 procentų, galbūt vertėtų šiek tiek diferencijuoti skaičius. Toliau programos veiksmingumą reikia įvertinti ir stebėti. Reikia tikrinti, ar pinigai nėra išleidžiami ne ten, kur reikia. Galbūt reikia atlikti tą tarpinį vertinimą, ar programos viduryje ar pabaigoje, bet sakyčiau, kad galbūt reikėtų tos tikrinimus atlikti nuolatos, kartą ar du kart per metus, kad įsitikintume, kad einame tinkamu keliu. Dabar aišku tik tai, kad mes kalbame apie valstybės narės ir Europos Sąjungą, kuri kenčia nuo tų neveiksmingų mokesčių sistemų. O taip pat ne tik mokestinės sistemos, bet ir E, turi būti tobulintos, bet ir reikia kovoti su mokesčių slėpimu. Tai išlieka bėda. Ir turint omeny, kad šiandieną yra krizė, mes negalime taip užsimerkti. Galiausiai mano paskutinė pastaba. Nežinau, ar tai 230 milijonų ar kiek, bet mums reikia pinigų turėti tiek, kiek jų reikia kad padarytume regimos ir apčiopiamos piliečiams suprantamos pažangos. Dėkoju. Įda. Dėkoju, pirmininkė. Pradžioje noriu padėkoti pranešėjui už aiškius pastabas apie, už pateiktus paaiškinimus. Savo ruoštų noriu irgi pateikti keletą pastabėlių. Ir panašu, kad aš tiek pono Klinco, tiek Stolojan nuomonės palaikau tiek dėl išlaidų ar dėl kitų a, smulkesnių detalių. Dabar toks bendresnis pastebėjimas. Ponas Stolojan pastebėjo, savo įžanginėje kalboje, jisai kalbėjo apie konkurencingumą ir apie vieną svarbų veiksnį, kuris gali nulemti padidinti Europos konkurencingumą, tai yra mokestinės sistemos e, teisinis e, pagrindus. Tuo klausimu mes palaikome pranešėjo nuomonę. Dar kitos pasavos. Mes visiškai sutinkame su pranešėju, kuomet jis išreiškia poreikį, kad mokestinės įstaigos ES bendradarbiautų ir ne tik tarpusai, bet ir kartu su e, ne ES valstybių narių mokesčių administracijomis. Tai yra su tomis šalėmis, kurios ateityje rengėsi tapti ES narėmis. Toliau mes taip pat pritarėme glaudesniam nacionaliniu mokestiniu administracijų bendradarbiavimui, kad būtų išvengta tų mokesčių slėpimo ir mokestinio sukčiavimo. Čia tikrai klausimas nekelia jokių ginčių. Tačiau mums kelia susirūpinimą tos pastangos harmonizuoti mokesčių sritį. Tai yra trečiasis pakeitimas. Arba nustatyti tas minimales ribas. Mes ir toliau ketiname diskutuoti dėl šio pakeitimo su pranešėju ir ieškoti priimtino sprendimo visiems. Fiskalis ir kitos programos ateityje mūsų supratimu neturėtų tapti priemonėmis, kurios Europos lygmenių harmonizuotų mokesčių sistemos nes tai yra nacionalinių valstybių kompetencija. Sprendimai šioje rytyje turėtų remtis dvi šalis arba e, susitarimais su trečiosiomis šalimis. Toliau, ekspertai. Mes už tuos e, išorinių ekspertų sąrašus. Mes taip pat sutinkame su ponu Plins, kuris teigia, kad jeigu remiamės ekspertų darbu, išorinio ekspertų darbu, norime, kad jie būtų puikų specialistai. Toks ekspertų pasirinkimas turėtų būti tiek skaidrus, tiek viešas. Toliau lėšus. nėra būtina dar ką pridurti prie pono Klins pastabų. Mes e, su tuo tikrai visiškai sutinkame, tačiau norėtume pers, perspėti dėl informacinių technologijų lėšų. Norėtume iš tiesų, kad daugiau pinigų būtų skirta mokes, nuolatiniams mokymams ir geros, gerų apsikeitimo e, gera praktika. Taigi tokie būtų mūsų e, pasiūlymai ir šio paskutinio pasiūlymo nelaikau jokia neprimtina mums pozicija. Dėkuoju. Toliau Niklas. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti mūsų pranešėjui už dokumento pristatymą. Kadangi jis peržvelgia, jei leisime, sakyčiau, šios temos istoriją, tai aš savo ruoštų norėčiau padėkoti jam už visą nuveiktą darbą, nes jo pastangomis ir mūsų komiteto pastangomis komisija suprato, kad e, turi e, būti atskirti E, tie du dalykai - mokesčių bendradarbiavimas ir muitinės. Ir dabar mes e, išskyrę tas dvi kategorijas galime dirbti visai kitaip. Taigi šiuo metu mes kalbame apie mokesčių slėpimą, mokestinį sukčiavimą ir panašiai. Aš norėčiau šitą pasakyti dėl pateiktųjų pakeitimų. Tai atitiks e, mano nuomonę ką tik, kurią išsakiau. Ir aš, e, tiesą sakant, tikiuosi, kad mokesčių administracijos skirtingose valstybėse narėse sugebės geriau bendradarbiauti, kovodama su mokesčių slėpimu ir mokesnių sukčiavimu. Informacinės sistemos tam yra, visiškai, e, tam yra būtinos, neišvengiamos. Tačiau e, tai yra techninė pusė. O politinė pusė yra ta, e, E, kad mes turime išsiaiškinti, ką mes persikėsime, kokių mokesčių e, vengėjų mes ieškosime. Akivaizdu, ir čia turime pasakyti politinę mintį, kad trūksta valios, trūksta geranoriškumo iš ES, iš valstybių narių pusės kovoti su pagrindiniais mokesčių slėpėjais. Kalbu apie stambes e, tarptautinės bendrovės, kurios slepia mokesčius net sudaroma su kliučiu, jokiomis kliūtimis. Be to, mes kalbame apie lėšų pervedimą į dukterinės bendrovės trečiosiuose šalise. Tos sistemos, be bejonės, e, tos informacinės sistemos, kurias turime dabar, yra veiksmingos, bet e, tas veiksmingumas atsiras tik tada, jeigu rasime politinės valios sukurti sažiningesnę mokesčių ir apmokestinimo sistemą. Baigdamas norėčiau pastebėti, kad reikėtų šiek tiek nuosaikumo. Mūsų kolega e, labai atsargiai kalbėjo apie ekspertų naudojimą. Aš tiesą sakant, manau, kad tie ekspertai tikrai nėra reikalingi, kad mes sukurtume bendradarbiavimą ir skirtingoms valstybių narių mokesčių administracijoms leistume sutelkti jėgas. Manau, kad šiek tiek neaišku yra, kos tie ekspertai bus, kokie jie bus ir kodėl juos nacionalinės administracijos pasitelkia. Pirmiausia, nesutinkame su tuo, kad reikia kviestis vadinamosius išorinius užsienio ekspertus į šią programą. Uh, Kalvodami e, apie tai, mes pateiksime visą eilę pakeitimų. Bet bendrai noriu padėkoti pranešiu už puikiai padarytą darbą. Ačiū. I'm... Turime laiko. Ar yra komisijos atstovas? Gal jūs norėtumėt pasisakyti? Pranešėjų jūsų mintis būtų naudingos. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu gana glaustai Pirmiausia, noriu padėkoti ponui pranešėjui už tai, kad taip e, greitai apdorojo mūsų pasiūlymą ir parengė puikų pranešimą. Pridurti nieko negaliu, nes jis labai kruopšiai išaiškino, ką e, mes siūlome fiskalis 2020 projekte. O aš turiu šiek tiek minčių apie jo pasiūlymą ir e, norėčiau sureaguoti į pono Klinco pasisakymą. Dėl pranešėjo pasiūlymo. Tryliktas pakeitimas. Man kelia šiokių tokių minčių. E, šiuo metu matome, kad parengtas tekstas atitinka įprastą praktiką kai kalbame apie daugia šalį dviejų valstybių organizuojamą kontrolę. Ir tokioje daugia šaliai kontrolėje paaiškėja, kad sistema yra efektyvi ir neiškyla jokių problemų įgyveninę dabartinę problemą dabar e, teikiama nuostata visiškai atitinka fiskalis programos e, projekto formuluotę. O antroji mano mintis yra susijusi su 15 pakeitimu ir apibrėžimu dėl 8 procentų informacijų technologijų gebėjimams stiprinti. Atsiprašo kalbėtojas, ne 15 pakeitimas čia yra. Suklydau. 14 pakeitimas. 14 pakeitimas, čia kalbama apie 80 procentų biudžeto skirimą informacijoms technologijoms. 80 procentų bendro biudžeto. Mūsų nuomonė, taip mes e, nesutinkame su siūlomu dabartinės programos lankstumo principu turėtume numatyti galimybę per visą programos įgyvenimo laiką, per septynerius metus, biudžeto išteklius paskirstyti pagal poreikius. Mes nežinome, kokie tie poreikiai bus, kokie bus konkretūs skaičiai, o mes turime ieškoti efektyvių, veiksmingų priemonių, e, paskirstyti pinigus ir tai turi būti daroma skaidriai, nes kitaip gali iškilti sunkumų lėšas lankščiai paskirstant. Dėl pono Klinso komentarų norėčiau jūs informuoti apie šitą. Kaip matome, mūsų projekto dešimtajame straipsnėje už mokymą bus atsakingos valstybės. Dauguma e, kompetencijos kelimo uh, programų yra vykdoma pagal nacionalinę kompetenciją. Dauguma nacionalinių valstybių turi reikalingas galimybės mokyklas ir ką galima padaryti. Mes pagal savo programą, lyginant su tuo, ką daro 27 valstybės narės, galime atsireikti tik labai nedaug papildomo mokymo. Kai e, turime bendrų interesų, kai yra ES lygmens teisės aktų, norime, kad e, būtų suteikiama papildoma informacija apie šios teisės aktus, greta nacionalinių mokymo programų. Šiandien ir ateityje, manome, tokie e, planai turės būti tesiami, nacionalinės e, mokesčio administracijos labai palankiai juos vertina. Dar vienas dalykas, norėtume atkreipti jūsų dėmesį 16 straipsnį, kuriame kalbame apie stebėseną. Dabartiniam pasiūlyme sakome, kad nuolat būtų kontroliuojami programos pasiekimai, programos rezultatai. Ir tada mes teisėtai galėtume informuoti apie tai, kas vyksta pagal kiekvieną e, numatytą veiklos rūšį. Taip mes turėsime laiku e, visą reikalingą informaciją. Taigi aš tokių komentarų turėjau, ponė pirminkečių. Teodoras. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė už pateiktas rekomendacijas. Esu pasirengęs bendradarbiauti su kolegomis, kad pasiektume geresnių e, formuluočių kai kuriuose pakeitimuose. Visiškai sutinku, kad pakeitimas dėl ekspertų dalyvavimo ribojimo ir e, jų dalyvavimo vertės sustiprinimą e, yra gera, mes sieksime geresnio pakeitimo, geresnio kompromiso. Aš norėčiau dar kartą pabrėžti, kad vyko diskusijų su skirtingų valstybių narių mokesčių e, Mm, agentūrų atstovais. Norėčiau Jūs informuoti, kad turbūt tai yra vienintelė programa, pagal kurią mokesčių administracijos atstovai, ne aukščiausių lygmenių, bet žemesnių lygmenių, gali susitikti, kad pasikeistų žiniomis e, ir patirtimi. Nėra jokios kitos programos, e, pagal kurią valstybių narių mokesčio administracijų atstovai galėtų dalyvauti tokiuose veiksmuose. Aš esu sukaupęs nemažai patirties informacijos technologijų srityje. Skirtingas pareigas eidamas aš tuo klausimu domėjausi. Galiu pasakyti, kad informacijos technologijoms ribų nėra. Turiu galvoje jų tobulėjimo ir finansavimo poreikius. Pranešėjas e, tai norėjo e, pabrėžti, sakydamas, kad e, maksimali biudžeto dalis turėtų būti paskirta informacijų technologijoms. Ir kai mes pasiūlėme tą maksimalią sumą, tai pagalvojome ir apie tai, kas vyko per ankstesnį fiskalio programos etapų įgyvendimą nuo 2007 iki 2013 metų. Žinoma, aš perskaičiau irgi Baroso komunikatą Europos parlamentui. Jame yra kalbam apie lankstumo poreikį. Galiu pasakyti, kad mes pasiekėme pamažu, pažangos, nes e, yra numatyta daugiau ribų anksčiau būdavo. Dabar e, ribos yra nustatytos tik informacijoms technologijoms ir e, mokesčių administracijų bendradarbiavimui keičiantis patirtimi ir panašiai. Žinoma, mes e, tarpusavyje, tarp kolegų čia, Europos parlamente apie tai kalbėsime ir galiausiai turbūt pavyks uh, išspręsti šį klausimą trialoge. Labai ačiū dar kartą ir aš tikiuosi, kad jūs galėsite kuo greičiau šį pranešimą užbaigti. Norėčiau tik Jums pasakyti, kad pakeitimų pasikeitimo terminas yra spalio 16 diena 12 valanda. Pakeitimų svarstymas lapkričio 5 arba 6 diena. Ekonomikos komitete balsuosime lapkričio 28 arba 29 dienomis. O dabar darome pertrauką iki 16.30, kada atvyks komisijos narys Almunija pasikeisti nuomonėmis apie konkurencijos politiką. Thank you again. Right. Um, I welcome uh, Commissioner Almunia to... Sveikinu komisarą Almūnį atvykus į komiteto posėdį. Įprastinis formatas bus. Komisaras paaiškins tam tikrus dalykus, po to Sančias, darbo, Sančias Prezėdo, darbo grupės uh, pranešėjui suteiksiu žodį, po to šešėlinės pranešėjams ir kitiems, kas pagėdaus pasisakyti. Tikiuosi, kad ir kavos komisarui atneš kas nors, kad jam būtų lengviau pasisakyti. Well, Tikiuosi ir aš taip, ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad pakvietėte dar kartą atvykti į komiteto posėdį. Norėčiau šiandien jums pristatyti e, pagrindinius darbo programos kitiems metams elementus konkurencijos politikos rytyje. Gal kai kas iš jūsų jau pastebėjote, kad mano pastarose pasisakymuose uh, stengiuosi kažkiek susijęti ar paaiškinti tą ryšį tarp konkurencijos politikos priemonių dėl kartelių, dėl um, trestų valstybės kontrolės susiliejimų ir mūsų pagrindinių prioritetų šiuo sudėtingu laikotarpiu. Mūsų pagrindiniai prioritetai yra pačios geriausios sąlygos augimui skatinti. Ir e, kaip gera platforma tam augimui skatinti būtų uh, bendros rinkos gilinimas ir plėtimas. Iniciatyvas, kurias aš e, teikiu Jums šiandien, Jūsų dėmesį yra būtent įkvėptos tokių pamastymų. Aš stengiuosi patobulinti tai, kas, mano manimu, ir taip yra puikiai konkurencijos politikos e, sistema. Uh, Nu, visa bazė mm, viena vertus, bet kita vertus aš kasdien vis galvoju, kaip geriau sureaguoti į naujus iššūkius, kurie e, susijęti su ta sistema. Aš kalbėsiu apie mūsų konkurencijos iniciatyvą visų pirma, paskui atrasiu savo pasakymo dalyje, kalbėsiu apie mūsų veiksmus kovos e, antitrestų politikos srityje. Ir Aš mm, paminėsiu neseniai Sančias prie Sėdo Antolin pirmininkautą e, seminarą, klausimus ir e, gegužės mėnesio komunikatą, kur yra vis visas paketas reformų numatytas su plačių žmonių tikslais, kad valstybės pagalbos taisyklės visiškai mm, užtikrintų pažangų įtraukiantį e, augimą, kaip kad mūsų strateginiuose tiksluose yra parašyta ES strategija 2020 metams taip pat per valstybės pagalbos modernizavimą. Aš noriu tiksliau e, prioritetus nubrėžti ir sutelkdėmės į tas veiksmus, kurie turi reikšmingo poveikio vidaus rinkoje. Ir trečia, aš noriu uh, visą mūsų sprendimo prieimimo procesą supaprasinti padaryti paprastesnį. Aš manau, kad iš tikrųjų tie tikslai yra, tos iniciatyvos yra labai svarbios tokiu laikotarpiu, kai mums reikia viena vertus sustiprinti augimą ir kita vertus tuo pat metu mes puikiai žinome, kaip sudėtinga yra kai kurioms iš mūsų, daugeliu iš mūsų valstybių narių valdyti viešojo sektoriaus m, mm, išteklius, kadangi yra vykdomos fiskalinio konsolidavimo strategijos. Uh, Tie visi sunkumai susijęs su viešojo sektoriaus finansais yra toks vienas iš elementų, kuriuos aš noriu pabrėžti. Aš manau, kad mūsų valstybių narių um, išlaidų pajėgumai, uh, finansavimo pajėgumai vis labiau darosi skirtingi. Uh, kai kurioms valstybėms narėms vis sunkiau darosi surasti pinigų, kai kurioms politikoms, kai kurioms politikos tikslams. Ir dar be to mm, vidaus rinkoje iš tikrųjų situacija yra labai netolygi skirtingose valstybėse narėse, skir labai skirtinga situacija situaciją. Taigi valstybės kon, pagalbos kontrolė turi būti labai efektyvi. Kaip aš sieksiu tų tikslų ar savo reformos pasiūlymus, aš mm, Sakiau, kad neseniai įvyko klausimai čia parlamente, kur buvo aptarti visi sprendimai, tai aš labai trumpai tik tai priminsiu, kad norime paskatinti efekt, efektyvę, tinkamai suprojektuotą valstybės pagalbą. Tai yra tik aš vadinu gera valstybės pagalba ir aš galvoju, kad reikia mm, intensyviau taikyti kontrolę toms subsidijoms, kurios tikrai nesukuria reikiamų paskatų mūsų įmonėms e, valstybės pagalba, netinkamos subsidijos, kurios privačioms e, investicijoms neduoda naudos, kurios remia negyvybingas kompanijas, yra netinkamos. Reikia taip pat mažinti administracinę naštą, kai eina kalba apie tą pagalbą, kai yra mažai konkurencijos e, įtakos, kai. E, ir taip pat keli procedūriniai pakeitimai mums leis e, sprendimus priimti greičiau, užtelti dėmesį į tokius atvejus, kurie turi didžiausio poveikio konkurencijai. Dabar kokia situacija Praėjus keliams mėnesiams nuo tos strategijos patvirtinimo mes atliekame nuodugnų įvertinimą, kaip yra iniciatyvos principai perkeliami į peržiūrėtas sektorinės gairės, viešas konsultacijos neseniai užbaigtos dėl e, plačių gairių, dėl taip pat bendrųjų išimčių reglamento, ką reikia pakeisti ir dėl tam tikrų procedūrinių klausimų. E, daugiau darbo yra atliekama peržiūrint įvairias gairės, pavyzdžiui, gairės dėl mm, oro oro uostų ir aviacijos, gairias dėl regioninės pagalbos, gairias dėl e, pramoninio gelbinimo ir restruktūrizavimo, dėl rizikos kapitalo, dėl aplinkos saugos rėmimo, dėl mokslo tyrimo ir inovacijų e, pagalbos. Ir vertinus tas gai, vertinant tas gairias reikia laikytis atitinkamos metodikos. Bendras tikslas yra, kad Europa turėtų tokią sistemą, kur e, paga, valstybės pagalba tikrai pa, leistų įgyventi užsibrieštus tikslus, kad būtų kaip galima mažiau žlugimų rinkoje ir kad atitinkamai valstybės pagalba būtų orientuota į tokias paskatas kad nebūtų rinkoje iškraipimų, mes galvojame, kad reikia išplėsti uh, atitinkamų reglamentų taikymos rėti ir taip pat dėl bendrųjų šimčių reglamentų tas pats pasakytina. Mes galvojame, kad valstybės pagalba pagal tas bendrasias um, išimtis turi būti sudėtos į inovacijas, į um, mažinimą tų um, katastrofų, um, kurios kyla dėl žmogaus veiklos, kad būtų socialinė pagalba žmonėms, kurie gyvena tokiausiose kampeliuose, kad būtų res, restruktūrizavimas vykdomas ir kad būtų miškininkystė plėtojama. Mes norime taip pat, kad valstybė valstybės narės, kai, kaip atsvara parodytų didesnį įsipareigojimą įgyventi tos įsipareigojimus, kurie jiems jau tenka, ypač dėl to, kaip, kad pavyzdžiui, valstybės valstybės pagalba teikiama pagal tas bendrasis išimtis ir atitinkamas sistemas, kaip ji e, teikiama laikantis visų taisyklių, kaip yra um, išlaidos e, vykdomos viešajame sektoriuje. Taip pat um, dėl išskirtinių e, kompetencijų valstybės pagalbos srityje mes norime, kad valstybės narės įsitrauktų iki galo į šią veiklą, kad nebūtų taip, kad valstybės narės kartais tikrai labai vangiai vykdo visus reikalavimus darbus ir, ir, ir netaip dirba, kaip norime. Um, ir aš taip pat norėčiau, kad komisija atliktų sektorinius tyrimus dėl valstybės pagalbos teikimo atitinkamos įsirytise, kad būtų gauta tiesioginė informacija iš rinkos dalyvių. Um, darbas pakankamai gerai vyksta, tai mm, aišku, nėra lengvos diskusijos, bet pirmi, ryž, pirmi kontaktai su valstybėmis narėmis mm, dėl tokios galimybės tiesiogiai apklausti rinkos dalyvius mm, dėl dalyvavimo valstybės pagalbos teisėkuros procedūrose tikrai nebuvo palankiai sutikti, kaip aš galėčiau pasakyti, bet tikrai sugebėjau įtikinti valstybės narės, kad m, mm, tokie mūsų planai bus naudingi ir joms, ne vien tik tai ES institucijoms. Ir iš tikrųjų dėka tokio informacijos surinkimo, kur reikalinga, mes galėsime tinkamai pakoreguoti sprendimus valstybės pagalbos e, srityje ir, ir tai bus e, netaip sunku padaryti, kaip kad e, kai kuriais ankstesniais atvejais. Dabar perinu prie kitos mano atsakomybės dalies, tai yra antitrestas, susiliejimai, karteliai. Mm, aš noriu trumpai papasakoti, ką mes darome e, šiuo laikotarpiu. Energetikos rytie, kaip žinote, nesiniai pradėjome formulės procedūras, pažydimo procedūras prieš Gazpromą, taip pat dėl piknaudžiavimo atveju čia, čes, tai yra čekų komunalinių paslaugų teikimo įmoniai, tas pat pažeidimas svarstamas toliau su darbas su Google mūsų vyksta. Mm, taip pat peržiūrėjome atvejį dėl e, Microsoft Microsoft ne, įsipareigojimų nevykdymo, įsipareigojimų, kurias prisėmė 2009 metais ir aš norėčiau, priim, kad sprendimas dėl šio atveju būtų priimtas kaip galima greičiau. Taip pat um, e, dėl standartizuotų patentų mes svarstome klausimus, tai yra įtraukta į patentų karų uh, tą atvejį e, pradėti tyrimai dėl Apple Samsung uh, taip pat dėl e, Microsoft ar Apple prieš Motorola. E, ir galiausiai dėl informacijos ir komunikavimo sektorių mes taip pat elektroninių knygų e, srityje dirbame, mes dėrėmės su keturiais pagrindiniais leidėjais ir su Apple, kad būtų efektyvi, konkur, veiksminga konkurencija, mes, mes dirbame šio klausimu. Ir praeitą mėnesį tarp Universal EMI patvirtinome sutarimą muzikos sektorėje, įrašų e, sektorėje, kur daug žalos atlyginimo yra nuostatų, kad būtų galima visą tą susijungimą normaliai išspręsti. Ir pagrindiniai dalykai dar neišspręsti yra naujas skaitminės rinkos muzikos kūriniams. Dabar iššūkis šiais atvejais yra tas, faktas, kad e, tai yra labai nauji, sparčiai besikeičiantys sektoriai ir mes tikrai turime savo sprendimus koreguoti nuolat, kad e, neatsiliktumėm nuo tų rinkų raidos. Dabar telekomų srityje e, didžiausias iššūkis yra tas, kad uh, kad, kad esamos įmonės laikytųsi uh, reikalavimų. Pavyzdžiui, Slovakų ir Portugalijos telekomų yra klausimas. Toliau siūlomas susijungimas tarp Hutchinson Austrijos ir Orange Austrijos kompanijų. Mes čia formaliai išsakėme prieštaravimą dėl šio pasiūlyto susijungimo, kadangi yra rizika, kad bus didesnė koncentracija rinkoje Austrijoje. Uh, E, mes tikimės, kad bus atitinkamos priemonės pasiūlytos, kad būtų galima mūsų būkštojimus išlaidyti. Dabar perėdu prie finansinių paslaugų. Pradėjome visą eilę tikrai labai matomų veiksmų, pažiūrėjau, dėl kartelio tyrimo, dėl um, visos eilės finansinių institucijų mes įtarėme, kad jos manipuliavo savo standartais. Laibor, ir Japonijos indeksas. Ir neseniai aš buvau šioje salėje ir mes kalbėjome jau tais klausimais. Dabar dėl kritusių spaigojimų nevykdymo, apsikeitimo sandorius tarp pagrindinių bankų taip pat yra su, klausimai dėl, pavyzdžiui, o, dėl CBS rinkos yra klausimai dėl, dėl likvidavimo. Dabar dėl bankų gelbėjimo. Liepos mėnesį priėmė sprendimo dėl dviejų Vokietijos London bank, žemių bankų. Ispanijos bako unim, e, kurį įsigijo VBVA ir Luksemburgo e, deksijos grupės padalinio. Aišku, išlieka labai daug dar, e, darbo atlikti, kad būtų galima e, deksijos likučius sutvarkyti, ypač deksija lokal holdingus ir dabar į Belfijus perėjo, aišku, tai yra Belgijos padalinys deksijos grupės. Toliau tradicinėse sektoriuose mūsų darbas nėra toks didelis, šiomis dienomis mes sprendžiame E, nerūdinčio plieno e, pramonės susiliejimą vieną, taip pat United Parcel, UPS ir TNT e, susiliejimą. Ir praeitą savaitę mes gavome perspėjimą, kad yra siūlomas susijungimas dėl Unklot ir Anestrata. Pašto paslaugų srityje valstybės pagalba taip pat suvaidino labai svarbu vaidmenį. Čia mūsų darbas irgi yra didelis, nes esame prieėmę daug sprendimų dėl Deutsche Post, Bipop, La Post, Prancūzijos ir e, e, Graikijos pašto, Junktinės karalystės pašto Royal ir Royal Mail taip pat. Junktinė karalystė dėl dviejų atvejų, Belgijos ir Vokietijos pašto mes. E, Mm, pareikalavome, kad būtų susigražinta ta valstybės pagalba, kuri negali būti finansuojama. Toliau pas, pasižvelgiant nacionalinių konkurencijos tarnybų um, pareiškimus, mes taip pat um, maisto pramonėje ėmėmės veiksmų, kad būtų galima. Um, išspręsti tuos klausimus, kurie iš tikrųjų labai ar, ar, iš arti paliečia Europos piliečius. Mes galvojame, kad taip pat e, mūsų klausimus bus galima sustiprinti, mūsų darbą bus galima sustiprinti ir ES lygmenių, bet taip pat ir nacionalinių konkurencijos tarnybų lygmenių, nes tai yra labai svarbus sektorius. Dar vienas svarbus sektorius, kai na, kalba apie konkurenciją, yra farmacijos pramonė, Lumbek ir Savie dvi farmacijos kompanijos e, gavo mūsų e, prie, prieštaravimą prieš vasarą. Mes galvojame, kad šios kompanijos netinkamai panaudojo patentus ir neįsileido pigių generinių vaistų. Mes galvojame, kad sprendimai bus priimti kitų metų pradžioje ir bus iš tikrųjų pakeista praktika, nes šioje, šiame sektoriuje daug kas turi pasikeiti. Toliau transporto sektoriuje valstybės pagalbos priemonės, mes gal, galvojame, kad iš tikrųjų ar per atimiausius mėnesius sulauksime daug darbo, nes eis kalba apie aviacijos sektoriaus naujas gairės ir tuo pačiu metu reikės išspręsti daug valstybės pagalbos e, klausimų, kurie dar laukia mūsų dėmesio aviacijos sektorėje. Tuo pat metu mes taip pat dirbame dėl Ryanair trečiojo bandymo Erlingus įsigyti. Šis susijungimas dabar šiuo metu yra mūsų peržiūrimas ir mes taip pat bandome rasti sprendimus dėl problemų, kurias pastebėjome dviejose alijanso projektuose SkyTeam ir e, Star. Panašiai, panašus buvo požiūris, kaip kad anksčiau mes taikėme, kai uh, One World al al alijanso atveju. Ir galiausiai Pabaigsiu tokį trumpą įžango žodį, pakalbėdamas mūsų iniciatyvą dėl antitresto žalos atlyginimo veiksmų. Tai yra komisijos teisėkurnės programos šiems metams dalis. Iniciatyvos tikslas yra paaiškinti santykius tarp privataus ir valstybinio įgyvendinimo tam, kad piliečiai visoje Europoje galėtų efektyviai įgyvendinti savo e, teisę gauti žalos atlyginimą, kuomet yra e, ta žala padaryta dėl konkurencijos e, taisyklių pažeidimo. Jūs geriau už mane žinote, kaip sudėtinga yra diskutuoti šios klausimus ir parlamente, ir taip pat santykiuose su komisija, su suinteresuotomis šalimis, pri, su privačiu sektoriumi, bet taip pat ir su valstybiniu sektoriumi sektoriumi, su kai kuriomis vyriausybėmis. Europos parlamentas yra pabrėžęs, kad tokia iniciatyva yra būtina ir aną kartą jūs tai akcentavote ir savo pranešime. Sančias Priesėdo e, tą taip pat pasakėte, kas e, neseniai buvo padaryta. Tuo pat metu Jūs puikiai suprantate e, pranešime, kas buvo pasakyta, dėl ko parlamentas balsavo, tai yra lėnė pranešimas e, ir mes dabar visos kolegijos lygmenių svarstome, ką būtų galima padaryti su tais įvairiais variantais, bet aš apie tai galėsiu artimiausioje ateityje e, jums apie tai pasakyti, nes turėsiu galimybę pristatyti mūsų pasiūlymą, kurį mes siūsime tarybai ir parlamentui tikrai neužilgo. Okay, so we'll... Puiku. Dabar persime prie klausimų atsakymų. Atrodo, užsirašęs. Antolin jo atrodo nėra. Ne, jis yra salėje. Toliau Sofija, Astrid. ir taip pat Tomausa, Nikolas, Bas, dar kas nors, Liza. Koks ilgas sąrašas. Antoni, prašom. Hacer mucho la, la intervención de. Dėkuoju, pirmininkė. Labai dėkoju komisijos vicepirmininkui už pristatymą. Jisai kalbėjo apie tai, kaip svarbu sustiprinti viešuosius finansus ir kaip e, įnešti daugiau dinamikos į vidaus rinką. Tie pasiūlymai, aš juos galiu paremti, buvo du svarbus, e, svarbios e, teisėkros iniciatyvos. Tai E, klausimas dėl žalos atlyginimo tikrai nėra lengvas, bet mes e, rengėme tam tikrą iniciatyvą šioje srityje, kuri labiau paaiškins, koks santykis tarp privataus ir viešojo sektoriaus ir kaip e, rasti išeiti tokiuose bendruose žalos atlyginimo atvejais. Jūs taip pat kalbėjote apie dabar vykdomą reformą. Dėl to aš norėčiau sužinoti, ar yra gairias, kaip restruktūrizuoti kompanijas ir ar jūs mėginate atskirti finansinės paslaugas nuo bankinio sektoriaus, ar bus čia kažkoks atitinkamas atskiras požiūris ir kokios įtikos tai turės e, daugiametiniai finansiniai programai, dėl kurios mes dabar ir diskutuojame. Toliau, jūs iškėlėte e, klausimą dėl komisijos požiūrio. Norėčiau išsiaiškinti, koks kaip jūs asmeniškai e, žvelgiate į tos dalykus. E, žinau, kad turiuomenyje intelektinę nusavybę. E, nes šiuo metu JAV vyksta tyrimas ir toliau jūs taip pat kalbėjote apie generinius vaistus, apie licencijas, patentus, apie inovacijas. Jūsų santykiai su JAF šios rytie, manyčiau, tikrai labai svarbus. Ir čia nėra ką man ir pridurti. Galiausiai, nenorėčiau ilgai šnekėti. Jūs taip pat kalbėjote apie, apie maisto pramonę. Mes manome, tai yra svarbi išlaidų e, dalis Dėl to norėčiau išsiaiškinti, ar per artimiausius metus jūs e, kendinate dirbti e, šioje srityje su e, bendru institucijų tinklu. Dėkoju. Taigi, jūsų klausimai, galima sakyti, yra penki. Pirmiausia, dėl žalos atlyginimo. Šių metų teisėkuros programoje E, yra numatyta, kad e, metų pabaigoje jūs gausite šitą projektą. Yra, žinoma, vyksta diskusijos ir jūsų komitetas yra informuojamas apie jas nuolat. Ir niekas e, neginčia, kad būtina numatyti būdus, kaip kompensuoti privačius subjektus, kaip pažeidžiama konkurencija. Mes buvome kviečiami priimti teisės aktus ir nustatančius tam tikrą pusiausvyrą tarp informacijos ir tarp žalos, patiriamos žalos. Mes taip pat turime apsaugoti tos kartelinius tyrimus ir asmenys, kurie dalyvauja programoje, programose kovojančios, kurios skirtos kovai prieš kartelinius susitarimus. Taigi nėra abejonės, mes jūs informuosime apie iniciatyvas. Tačiau parlamentas Liner pranešime kviečia mus priimti savo požiūrį visais klausimais. Tačiau antra vertus, gyvenimas yra kitoks vienoj, e, viena vertus yra mūsų priimami sprendimai, bet e, yra ir tie sektoriai, kuriuose ES praktiškai neturėtų iš vis kištis. Yra jūsų komiteto pranešimas, jis Sančias Pisedo, kur buvo kalbama apie tos individualius ir kolektyvinius veiksmus žalos atlyginimo srityje. O taip pat buvo pasakyta ir už horizontalius veiksmus. Taigi dėl to dar diskusijos vyksta ir jau jos vyksta ilgą laiką. Mes tikimės, kad jūsų kadencijos metu metu mes galiausiai prieisime susitarimo ir jūs dar turėsite progą priimti, patvirtinti kokį teisės aktą dėl restruktūrizavimo. Kol kas mes rengiame gairias, kaip restruktūrizuoti įmonės ne finansų sektoriuje. Jas dar reikia tobulinti. Dabar dėl finansinio sektoriaus. Mes turėsime netrukus pateikti gairias, tačiau mums dar kai, šiek tiek trūksta iki galutinio varianto ir mes jas tobulinsime. Nepamirškime dabar išgyvename krizę ir dėl tos priežasties mes tas gairias e, padaliname į dvi dalis, tai yra ne finansų sektoriaus gairės ir kita finansų sektoriaus gairė. Ir kai mums pavyks reglamentuoti e, pramonės sektorių, sakykime, tam nekriziniam laikotarpiu, tuomet mes pereisime prie finansinio sektoriaus. E, ką tik minėjau Deksį atvejį. Tai dar neišspręstas klausimas. Ir restruktūrizavimas iš e, remiantis valstybiniais pinigais, bankinių sistemų, tik tose E, valstybėse kaip Graikijoje, Portugalijoje ir Airijoje yra problematiškas klausimas. Ir galbūt prie šitų trijų valstybių netrukus prisijungs ir Kipras, kuriam bus e, suteikta pagalba. Su Ispanija mes dirbome įvairiais lygmenimis ir nagrinėjimas e, stiprių finansinių, rimtų finansinių institucijų restruktūrizavimo klausimas, netgi praktiškai visos e, Ispanijos finansų sektoriaus restruktūrizavimas. Taigi rengėme ne finansų sektoriaus gairias, darbas vyksta lėtais, bet mes norime užtikrinti, kad e, tai būtų stabilius gairias. Dabar dėl palūkanų, kaip jau minėjau, mes pradėjome e, tyrimą dėl įmanomų kartelinių e, susitarimų dėl Liboro ir kitų palūkanų normų. Tai yra trys bylos tai yra Liboras, Euriboras ir Tiboras. Tai susiję ne tik su rinkos manipuliavimu, bet ir su pasipelnimu. Bet kol kas neminėsiu, nesakysiu savo nuomonės, kol vyksta tyrimas. Mes pasiekime pažangos e, e, gerindami teisės aktus e, intelektinės nusavybės srityje. E, nustatant e, taip pat ir patentų e, naujus standartus. Mes kartu dirbame iš vien su JAF konkurencijos tarnybomis netrukus. E, visiškai nesenai man buvo proga susisiekti su atitinkamais pareigūnais, įsiaiškinti, kaip mes vertiname tokius atvejus, kaip patento savininkas gali iškelti, paduoti ieškinį dėl e, piknaudžiavimo e, dominuojančią padėtimi. Patentų klausimas, žinoma, iškyla ir farmacinė pramonė, kaip jau minėjau. Buvo tos Sevja ir Lundbeko bylos, o netrukus dar laukia kitos dvi bylos, kur ir jų tikimės pažangos. O tos bylos e, kilo po e, atlikto tyrimo, mes turime Johnson Johnson ir Novartis bylas. Ir vienos aš šiuo metu dar neprisimenu ir dėl to neminėsiu. Taigi, bet kokia atveju buvo dar tos uh, dvi bylos farmacinė pramonė. Toliau maisto pramonė. Žinau, kad tai yra labai svarbu e, paprastiems es piliečiams, tiems, kurie kasdien eina apsipirkti, kurie lėšų neturi daug, tai tas e, maisto kainos tikrai ypač svarbios. Yra nacionalinės bylos ir būtent dėl tos priežasties mes e, norime sustiprinti Europo, Europos e, valstybių konkurencijos tarnybų tinklą, kad nacionalinės konkurencijos tarnybos ir jų vykdomios, e, vykdomi tyrimai būtų vykdomi pagal tas pačias taisyklės ir kitose valstybėse tokios darbo grupės e, uždavinys parengti siūlymus, kaip sustiprinti tų konkurencijos tarnybų darbą. Galbūt pasieksime tokio europinio tyrimo e, standartus e, vykdamus pagal tuos pačias taisyklės ir siekiant to paties rezultato. Ačiū. Ačiū gerbiamas komisijos nariai už e, pasisakymą. Turiu pasakyti, kad būtina pabrėžti, kokia svarbi yra su Gazprom pradėta procedūra. Čiagi kalbam apie ypatingo masto problemą, ypatingai reikšmingą bylą ir ją reikia sekti. Buvo įdomu išklausyti, kaip jūs pristatėte skirtingus prioritetus ir labai lengva yra suprasti jūsų e, prioritetus. E, ant, kova su karteliais, valstybės gelbėjimo klausimai, bet žinome, valstybės pagalbos klausimai, bet mes žinome, kad konkurencija yra vienas dalykas, teoriškai kitas dalykas e, praktiškai versle. Ir aš norėčiau jų sužinoti, ką jūs galvojate apie tai, ką galėtume padaryti, kad pirmiausia galėtų komisija kontroliuoti ir patikrinti įvairias patekimo į valstybės narės ir tarp jų e, zonas. Kai kurios iš jūsų minėtų problemų yra susijusios su tuo, kad mes turim gyventi su konkurencija, tai norim to ar ne. Ir būtų labai įdomu išgirsti iš jūsų, kokias kitas galimybės jūs matote, kaip sistemingiau būtų galima kontroliuoti ir analizuoti esmą padėtį ir kaip mes galėtume atsikratyti skirtingų e, naujų konkurentų, m, nau, e, naujiems konkurentams iškylančių kliūčių šalinimo būdų. Kitas dalykas, žinoma, tai yra susijęs su labai didelė mūsų ekonomikos dalimi. Politiškai e, tas klausimas labai jautrus ir labai svarbus. Dar neseniai telekomai e, ir avialinijos buvo traktuojamos kaip e, visuotinės reikšmės paslaugų tiekėjai. Dabar matome padėtis pasikeitė. Atsakydamas Sančias priešėdo, jūs pabrėžėte, koks svarbus yra maisto sektorius. Bet kai pradam kalbėti apie telekomus ar avialinijas, uh, tai turim suprasti, kad jos, kaip ir maisto sektorius, yra nepaprastai svarbios ES vartotojams. Ar jūs matote galimybių užtikrinti daugiau konkurencingumo teikiant e, visuotinės reikšmės paslaugas? Jos sudaro didelę Europos ekonomikos dalį ir dabar matome, kad Europos piliečių, Europos vartotojai yra nepaprastai uh, E, priklausomi nuo tų paslaugų tiekėjų, nuo jų darbo efektyvumo. Kitas dalykas - valstybės parama. Reikia užtikrinti juridinį iškumą. Modernizuodami valstybės pagalbą, aš norėčiau, kad atvertume ir daugiau galimybių suteikti mažiau, bet tikslingesnės valstybės pagalbos. Mažiau, todėl kad tai yra labai svarbu ne tik mokesčių mokėtojams, bet ir valstybėms, kurios e, bando sudoroti su deficitais. Bet ta pagalba turi būti tikslingesnė, kad jos ji leistų išgelbėti e, regionus, kurie susidarė su mm, ypatingai sunkumais konkurencijoje, dėl, pažiūrėjau, dėl to, kad yra nepalankėjo geografinėje zonoje. Aš norėčiau tuos tris atsakymus iš jūsų išgirsti. Na, tokie nedideli e, klausimai, kuriuos mes per visą kadenciją sprendžiame. Kliūtis patekti į rinką. Tai yra viena iš rimčiausių kliūčių, e, kurią aš, kurias aš bandau pašalinti per savo kadenciją. Turiu galvoje kovą su karteliais. Valstybių vidu, narių viduje. Kiekvienais atvejais arba anksčiau, visai dar neseniai, Pavyzdžiui, telekomo pramonėje esame susidūrę su panašiais atvejais. Teisingumo teismas neseniai priėmė sprendimą dėl telefonikos Ispanijoje, mano paties valstybėje. Nes uh, Jie tarsi dominavo rinkoje ir e, mobiliųjų telefonų sektorijoje sukūrė nepalankes sąlygas e, savo konkurentams. Taip pasitiko Ispanijos nacionalinėje rinkoje, bet aš žinau, kad ir kitose valstybėse yra buvę panašių atvejų. E, tarp valstybių narių barjerai kokie yra. Pavyzdžiui, Gazpromo vėl atvejai prisiminkime, jūs apie jį kalbėjote. Pirmiausia, mes susirūpinome e, tuo, ką Gazpromas darė rytų ir vidurio Europos valstybėse. Ir sakėme, kad e, Gazpromas gali suskaldyti dujų vidaus rinką, kadangi sutartise pasirašytose tarp Gazpromo ir kai kurių valstybių narių pirkėjų yra nuostatų, kuriomis yra sukūriamos kliūtis, neleidžiančios reeksportuoti uh, E, dujų, pavyzdžiui, iš Lenkijos į kitas ES valstybės narės. E, ir čia kalbėtume apie Lenkiją ir apie Čekiją ir apie kitas šalis tą patį galėtume pasakyti. Taigi tokie ir vidaus, ir tarptautinio masto barjerai vidaus rinkoje e, yra gana dideli ir mes bandome juos pašalinti. Daugeliu atveju mes tokių kliūčių bandome atsikratyti ir toliau tą darysime visuotinės reikšmės paslaugos. Atitinkami skaičiai apibūdina ne tik tinklo paslaugas, bet ir kitokias paslaugas. Bet kaip žinote, kad tokios paslaugos neretai yra sujungtos į tinklą. Praėjusiais metais pabaigoje, tiksliau šių metų pradžioje, gal jau buvo priimta nauja teisinė bazė. Ar pernai gruodį, ar šiemet sausi. Taigi nauja teisinė bazė dėl visuotinės reikšmės paslaugų, kad išsiaiškintume, kaip galima suderinti valstybės subsidijas tokiams paslaugoms remti ir konkurencijos taisyklių bei vidaus rinkos taisyklių laikymasi. Nuolat akcentavome, kad Teikiant tokias paslaugas reikia daugiau efektyvumo. Be to kalbėjome apie tai, koks yra kompensavimo už tas paslaugas lygis. Prisimenu, kad buvo nemažai diskusijų stengianti sumažinti efektyvumo kriterijus. Viena vertus, matėme, kad padidėjo vadinamasis slengstis kurio neperžengus e, mes nekreipiame dėmesio į problemas, nes manome, kad tai neturi jokios įtakos vidaus rinkai ar e, valstybių santykiams. Kita vertus, visuotinės reikšmės paslaugos yra susijusios ne tik su pradiniu kompensavimo apskaičiavimu, e, o tai yra suskaičiuojama išsiaiškinant subsidijų poreikį ir realaus pelno uh, siekimo kaštus, bet taip pat žiūrėjome, kokio efektyvumo gali pasiekti paslaugų tiekėjas, valdydamas, tvarkydamas tas paslaugas. Ir taip pat bandėme išsiaiškinti, kas efektyvumo atveju laimi, ar tiekėjas, ar vartotojas. Ir man atrodo, kad pavyko rasti deramą pusiausvyrą. Jūs kalbėjote apie avialinijas apie aviacijos sektorių. Apie tai kalbėjome. E, gairės aviacijai yra labai svarbios. Diskusija yra labai reikšminga. Čia kalbama apie subsidijas dėl naujoms investicijoms. Taip pat kalbama apie veiklos eksploatacinius kaštus regionų ir vietos avilinijoms. Turime nuspręsti, kokiomis sąlygomis pagalba investicijoms į regioninių avilinių raidą yra suderinama su valstybės parama. Tos investicijos leidžia pagerinti kai kurių regionų e, sujungimą su valstybėmis. Bet kartais pagalba tiems regionams gali sukur iškraipyti konkurenciją ir regionai, ir tie regionai, kurie gali pritraukti kitokių investicijų, gali gauti valstybės paramą. Uh, Mm, ne, be to matome, kad neretai tie regionai būna e, sujungiami per pigias avelinijas. Taigi nuolat e, tokias problemas bandome spręsti. Matome, kad dabartinėmis aplinkybėmis e, avelinijos kenčia e, gana smarkiai, daug problemų iškyla. E, tarsi kalba apie tai, kad pigios avelinijos iškraipo konkurenciją, betgi jos tuo pat metu milijonams turistų suteikia galimybę, milijonams piliečių suteikia galimybę keliauti. Ir galiausiai e, valstybės pagalbos tikslingumas. Apie tai kalbame nemažai. Neseniai buvo paremta nauja bazė e, valstybės paramoms gairiams. Pavyzdžiui, regionų pagalba, kad būtų pritrauktos investicijos. Pagalba regionams, kad e, jie daugiau pritrauktų investicijų. Šią savaitę apie tai kalbėjom. Beveik visi Europos regionai e, atsiuntė savo atstovus į Bruselį. Šiomis dienomis sutinka regionų administracijos kaip tik čia. Ir kalbama apie naujas gairias regionų pagalbai. Ketvirtadienį aš vyksiu į tą atvirų durų konferenciją kartu su komisijos nariu Han ir kalbėsime su regionų atstovais tomis temomis. Akivaizdu, kad e, paskatos e, turi padėti pritraukti investicijas. Bet aš galiu pasakyti, kad taip nėra. Mes turime apsaugoti nepalankiose sąlygose esančius regionus, kad jie išsaugotų E, vienodas konkurencinės taisyklės. Negalime leisti, kad geriausios investicijos visada nueitų į turtingiausius regionus. Aišku, kad e, tokia regionų politika būtų man primtina. Bet dabar, organizuojant valstybės pagalbą, mes turim galvoti apie tikslingumą, apie e, tai, kad rinka, rinkos taisyklės nepasiteisina viename ar kitame regione. Turime pagalvoti apie tai, ar teikiama pagalba gali būti suderinta su e, to regiono ekonominė būklė. Pavyzdžiui, jeigu regiono BVP vienam gyventojui yra mažesnė negu 75 procentai ES vidurkio. Diskusijos yra nepaprastai sudėtingos, tačiau turime atsižvelgti į vieną vertus tai, kad nacionaliniuose biudžetuose, regionų biudžetuose dabar iškyla daug sunkumų. Turime gana tiksliai viską apibriežti, bet būtume, būtina atsižvelgti ir į tai, kad tie, kurie negali pritraukti investicijų, neretai e, susiduria su daugiau sunkumų išspręsdami krizės sukeltas problemas. Aš tikiuosi, kad jūsų komisijos galutinį sprendimą galėsite priimti. Ačiū. Sofija. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamas komisijos nariai dar kartą už tai, kad atėjote pas mus tam vaisingam pasikeitimui nuomonėmis. Stengsiuosi kalbėti trumpai. Dėl valstybės paramos. Jūs sakėte, kad ketinate išplėsti bendrųjų e, išlygų e, mastą. Anksčiau e, savo, sustikdamas čia komitete savo pasisakymuose sakėte, kad apie 40 procentų atvejų yra abejotini E, nėra aiškaus įrodymo, kad ta pagalba 40 procentų atveju buvo tikrai reikalinga. Ar mes turėtume ieškoti būdų dar labiau išplėsti valstybės e, pagalbos teikiamų išlygų mastą? Kitas dalykas, kaip jūs e, manote, nacionalinė kompetencijos administracija, kokį vaidmenį atlieka uh, E, konkurencijos užtikrinimo tinkluose ES. Gunas Ras Hokmarkas kalbėjo apie visuotinės reikšmės paslaugas. Praeitą savaitę aš Niderlanduose mačiau pavyzdį, kaip keltų viena bendrovė labai sėkmingai e, bando išlaikyti e, rinkoje naujus veikėjus. Akivaizdu, kad Niderlandų nacionalinė konkurencijos tarnyba yra nepakankamai veiksminga šiuo atveju. Kaip jūs galėtume tokius dalykus paaiškinti? Kas sistema gali būti labai stipri, bet visada yra silpnų grandžių. Kalbėjote apie kovą su karteliais ir paminėjote Google atvejį. Galiu pasakyti, kad e, apie tai esame kalbėję daug kartų. Prašėme, kad e, būtų atliekami atskirų sektorių tyrimai. Yra sunku apibrėžti, apie kokį sektorių mes čia kalbame. Čiagi e, yra novatoriškos paslaugos, unikalios naujoviškos paslaugos, pavyzdžiui, socialiniai tinklai. Štai Facebooko tinklas šią savaitę paskelbė, kad jau turi milijardą aktyvių vartotojų. Vadinasi, vienas iš septynių žmonių planetoje yra Facebook vartotojas. Taigi tai jau yra monopolija, nėra konkurentų, bet tuo pat metu tai yra labai galinga, galingas socialinis tinklas. Aš nežinau, ar gali būti kokių taisyklių ar problemų susijusių su tuo, su tokia bendrovė. Bet turime suvokti, kad bendrovė turinti milijardą vartotojų yra nepaprastai galinga. Ir kai kalbame, pažiūrėjau, apie duomenų apsaugą, vartotojų apsaugos taisyklės, tai žiūrėkime, kas gali būti pritaikyta tokio masto bendroviai. Ar komisija galvoja apie tai, kaip dirbti su naujais, netradiciniais sektoriais? kaip jis susidoros su panašaus pobūdžio problemomis. Nes kartais man susidaro įspūdis, kad mes viską vertiname kaip e, e, tokias e, gražias, naujai atsiradusias studentų ar paauglių bendrovės, kurios atrodo labai žavingos, labai patrauklios iniciatyvos ir aš jokių būdų nenoriu nuslopinti to entuzijazmo, bet manau, kad reikėtų pagalvoti atidžiau apie tai, kas jos iš tiesų yra. Aš jaučiau, kad bus dar vienas klausimas, bet supraskit, kad po to jau turėsit greit užbaigti. Keletą kartų esame klausę komisijos, kas e, bus daroma mokėjimų kortelių sektoriuje, ypač po Mastercard e, nuosprendžio. Gi Gali būti taip, kad prie mūsų komisijos sprendimą e, naujai rinka ateinantis veikiai negalės konkuruoti dėl tų priimtų sprendimų. Ačiū. Išgirdęs e, pirmininkės perspėjimą, pasistengsiu kalbėti trumpai. Visų pirma, man atrodo, galima suderinti vieną vertus tas bendras išimtis taikomas konkrečiam sektoriui, kur mes galvojame, kad nereikia perspėjimų konkrečiai, užtenka bendrų išimčių ir galime pasitikėti tuo, kaip valstybės narės tvarkosi su tokiamis sistemomis, tokiamis programomis. Kita vertus, galime būti labai griežti, griežtesni nei šiandien, uh, reikalaudami valstybių narių vykdyti savo pareigas. Jos turi pareigą kontroliuoti valstybės pagalbą, tai yra jų išimtinė pareiga laikytis taisyklių. Jos privalo, kaip visada, laikytis taisyklių, tvirtinti atitinkamas sistemas, tikrinti, ar tos sistemos neprieštarauja valstybės pagalbos taisyklėms. Jos turi rūpintis tais elementais. Kai kurios valstybės narės tai ir daro. Kai kurios valstybės narės taip yra suformavusios savo procedūras, kad tikrai gali tuo pasirūpinti e, kad jūs prie visi sprendimai, jų patvirtintos sistemos atitiktų visas valstybės pagalbos taisyklės. Jūs teisingai e, sakote, kokia buvo mūsų analizė dėl to, kas vyko iki šiol, e, dėl tų sistemų, kurios pateko į tas iš e, bendras išimtis, apie 40 procentų netitiko reikalavimų. Ir Taip pat mes turime tokią patirtį, pavyzdžiui, kur pagalba miškininkysės rytyje ar, tarkim, skubios pagalbos krizių atveju katastrofos rytyje irgi sistemos puikiai vyko, veikia. Manau, kad mes turime sutelkti dėmesį į ten, kur yra tikrai prioritetas, kur viskas yra aktual, tikrai aktualu ir aš manau, kad galime suderinti tas abi pusės ir, ir apimti viską, kas reikalinga. Mažiau intervencijų, mažiau kišimas iš mūsų pusės tuose smulkesniuose atvejuose, bet kita vertus daugiau dėmesio uh, tam, kaip valstybės narės laikosi bendrųjų taisyklių dėl valstybės pagalbos teikimo, valdydamo savo mm, sistemas. Dabar dėl nacionalinio konkurencijos tarnybų mm, nuo 2004 metų turime Europos konkurencijos policijos tarnybų tinklą, kuris puikiai veikia, man atrodo, patirtis puikiai, ją galima išanalizuoti ir galbūt pritaikyti ir kitose mūsų darbo es lygmenių srityse, nes toks darbo koordinavimas tarp komisijos ir nacionalinių tarnybų um, įtvirtinant uh, ES sutarčių nustatytas um, nuostatas, uh, užtikrinant jų laikymasi, tai yra tikrai puikus. Per mūsų veiksmų koordinavimą mes to pasiekėme teisą. Tai nacionalinės konkurencijos tarnybos tvirtina sprendimus dėl 101-103 sutarties straipsnių, mes neturime galimybės koreguoti tų sprendimų. Tokius sprendimus reikia apskūsti, tai turi padaryti nacionaliniai teismai, kreipdamėsi į ES teismą. Bet taip veikia sistema. Dabar dėl socialinių tinklų. Man atrodo, Aš atsakiau į tokį klausimą, kokį jūs man kėlėte anksčiau jau. Dėl Google, pavyzdžiui, ką mes darome, tai yra sektorinis tyrimas. Mes analizuojame šią naują veiklą. Socialiniai tinklai, aišku, yra labai dinamiškas sektorius. Dar neturime konkrečios bylos dėl socialinių tinklų. Aš nežinau, gal YouTube, tai, nežinau, neturiu dar kol kas e, informacijos, kaip bus su antitresto veikla, reikės kažką tai daryti, tarkim, su kažkokiais tai socialiniais tinklais. Gali būti, kad bus uh, tokių problemų socialiniais tinklais e, dėl antitresto taisyklių pažydimų. Kol kas mes stebime viską, ne vien tik tai uh, Mm, antitrestų veiklos srityje, bet ir, ir kitose srityse, vartotojų apsaugos ar, ar panašiai, ir kitus elementus mes stebime, bet sektorius yra labai dinamiškas. Mes e, bandome suprasti, kaip viskas e, vyksta. Aš, mes galvojame apie ateitį, nors kol kas e, kokių skudų negavome ir neturime priežasčių analizuoti vieną ar kitą konkretų to sektoriaus veiksmą, bet mes galvojame apie eksantę um, kontrolę, mes galvojame apie tai, kad reikia gal žiūrėti į ateitį ir sutinku su jumis, kad tai labai svarbus klausimai. Ir reikia aišku, turėti omenyje, kad tai nėra vien tik tai priemonė bendrauti su draugais. Tai yra ir labai svarbi ekonomikos dalis ir tikrai labai mm, veiklos apimtis didelis. Dabar dėl mokėjimų ar dėl kortelių sektoriaus teisingumo teismas Mastercard byloje prieėmė sprendimą ir yra papildomas pareiškimas visai Europą Dėl visą Europą atveju pateiktų papildomų e, prieštaravimų mes analizuojame tą atvejį, bet kartu su Mišel Barnier mes pradėjome viešuosius klausimus dėl naujosios kartos mokėjimo sistemų, tai yra kortelių, mobiliųjų mokėjimų ir taip toliau. Jau gavome reakcijas tose viešosiuose konsultacijose ir atitinkamai aną dieną mes e, su, su juo, jo tarnybomis ir mano biurus sprendėme tos lasmus dėl debitinių ir kreditinių kortelių, kur yra daugiašalės rinkliavos, daugiašalio partnerių rinkliavos taikomos. Mes analizuojame tos lasmus, aišku, dėl Mastercard ir vis galbūt geriausias variantas būtų priimti reglamentą. Ir mes su Mišeliu apie tai kalbėjome. Aš nežinau, kada tai bus, bet tikiuosi, kad iniciatyvos tikrai bus parengtos pakankamai greitai. Uh, pass. Thank you, Chair, and uh, Pas. Uh, Ačiū, pirmininkė. Aš trumpai kalbėsiu, taigi jums nereiks imtis priemonių. Čia dabar dėl trijų dalykų. Pirma, dėl deksijos. Jūs kalbėjote apie tai, jūs taip pat paminėjote, kad bus ir kitų gelbėjimo paketų, pavyzdžiui, dėl Kipro, Ispanijos bankų. Taigi, mano E, klausimas būtų toks, kai paaiškėjo, kad pirmas deksijos restruktūrizavimo etapas buvo nesėkmingas, kad kokios išvados buvo padarytos, ką galima pasimokyti iš to. Aš galvoju, kad komisija darė kažkokią analizę, kas nepasisekė, kodėl nepasisekė, ko galima pasimokyti, kad galvojant apie kitų bankų restruktūrizavimą mes galėtumėm pasimokyti iš deksijos patirties. Tai gal galėtumėm plačiau papasakoti, ko pasimokėme, ką galėsime padaryti ateityje. Toliau, dėl valstybės pagalbos modernizavimo. Jūs kalbėjote trumpai apie aplinkosauginės gairias, dėl iš žaliųjų požiūrio taško vertinant, tai yra labai svarbu, nes jūs sakėte, kad tas modernizavimas taip pat turėtų būti orientuotas į ES tikslus 2020 metams, tai yra dėl klimato, dėl atsinaujančio energijos šaltinių iš dalies. Aš noriu paklausti, kaip dėl atsinaujančio energijos šaltinių ir energijos vartojimo efektyvumo, kaip tie ES aplinkosauginiai tikslai 2010 metams atsispindės jūsų veiksmuose. Ir galiausiai dėl e, visuotinės svarbos paslaugų. Tai čia konkretus atvejis yra dėl Niderlandų, bet aš girdėjau, kad ir Prancūzijoje yra problema dėl socialinio būsto. Žinome, kad kai eina kalba apie išimtis, yra ribota ta taikymos rytis, kiek galima pritaikyti išimtis valstybės pagalbos taisyklėms. Tai ką mes matome dabar Niderlanduose, aišku, jūs puikiai žinote tą atvejį, nes ne kartą apie tai jau buvo kalbėta, mm, dėl daugelio namų ūkių iš esmės jie nebeturi jokios alternatyvos, nes mm, tokios yra komisijos taisyklės dabar patvirtintos. Tai aš galvoju, Gal galėtumėt pasakyti, ar jūs kažkokio lankstumo ketinate laikytis dėl tų valstybių narių, kurios sudarė su sunkumais, kai labai griežtos sąlygos. Pavyzdžiui, kai Olandų vyriausybė, kai jau bus suformuota nauja Niderlandų vyriausybė, kreipsis į jūs, prašydama lankstesnio požiūrė šiais klausimais patvirtinimo, kaip jūs reaguosite? Uh, Aš irgi pasistengsiu trumpai, bet aišku, Deksijos atvejį per minutę neatsakysi. Kas, blog... kas nepasisekė? Dėl šios grupės vienu sakiniu galiu pasakyti, kad ši grupė turėjo labai e, brangų finansavimą, kurį bandė paversti, transformuoti į labai pigius kreditus. Ir tiek e, buvo brangus finansavimas e, pakankamai nepelningoms operacijoms. Taigi, tai, kai grupė, tai buvo nepelninga grupė. Trumpai taip sakant. Dabar, ką mes darome, galvojant apie restruktūrizavimo planus, kurie buvo patvirtinti 2010 metais, kurie nebuvo tinkamai įgyveninti, ar, ar sąlygos, ar, ar rinkos nebuvo tokios palankios, kaip kad buvo laikomasi hipotezės priimant tos 2010 metų e, sprendimus. Na, tiesiog mes buvome priversti perėti prie antro dekcijos atveju etapo. Ten e, BL um, Luksemburgė parduota Belfijos bankas, Belgijos, Belgijos padalinys buvo visiškai nacionalizuotas Belgijos valdžios ir taip pat įgyvenina dabar restruktūrizavimo planą. Ir kas dabar liko, tai yra Dexia Credit Local ir Holding su um, paveldėtais uh, aktyvais tam tikrais. Viena vertus, mes, viena vertus mes kalbame su uh, Belgijos vyriausybė dėl Belgijos restruktūrizavimo ir kita vertus su Belgijos ir Prancūzijos valdžia mes kalbamės dėl. Uh, uh restruktūrizavimo ir tam tikra prasme likvidavimo tam tikros dalies uh, um, Deksijos grupės, tai yra su Deksija Kredit Lokal. Uh, Yra tam tikrų svarbių žingsnių tose darybose imtasi, dar nebaigėme diskusijų. Uh, Ir kaip daugeliu atveju mes negalime užbaigti tų diskusijų, kadangi dar neturime pasiūlymo, kurie leistų užbaigti tos dėrybas, o tos pasiūlymus mes, mums turi atsiųsti um, šios deksijos grupės e, dalių savininkai Belgija arba Belgija ir Prancūzija atitinkamais atvejais. Tai turi sutarti, kaip tas valstybės pagalbos dalis pasidalins tarpusavėje e, tos dvi valstybės e, deksijos tai likusiai daliai. Bet, e, kaip aš jau sakiau, labai tikiuosi jau, kad artėjame prie pabaigos tose, grupė, tose diskusijose ir iš tikrųjų jau bus galtiniai sprendimai priimti dėl atitinkamo deksijos dalių. Uh, Bet aišku, tai priklauso ne nuo komisijos, iš esmės tai priklauso nuo um, tų atitinkamų deksijos grupės dalių savininkų ir valdytojų. Mes aišku bandome padėti, mes stengiamės paspartinį savo reakciją kiek įmanoma į, į, į tai, ką jie pasiūlo, bet aš negaliu uh, kažko tai uh, sugalvoti pats aš turiu laukti, kol gausiu pasiūlymus iš jų. Taigi sprendimų dar ne. Dėl aplinkosauginių gairių. Atsiprašau, Aš kalbėjau ne vien apie deksiją konkrečiai, aš klausiau, ko komisija pasimokė iš deksijos atvejo, ką galėtų pritaikyti kitų bankų atveju. Na, tiesiog mano bendra nuomonė būtų tokia, kad mes dirbame puikiai restruktūrizuodami bankus. Dar neturime um, bank, uh, likvidavime bankruoto atveju e, institucijos Europoje. Bank, su bankinė sąjungoje mes tikrai turėtumėm žengti toliau, negu kad yra, kaip, kaip žinote, kalbama taryba, kadangi nėra uh, likvidavimo institucijos, mes nuo 2008 spalio turime laikytis tos specialiai sukurtos tvarkos, kurią mes sukūrėme iš karto, kai tik krizė prasidėjo po Lehman, e, kaip valstybės kontrolės priemonės būtų kaip valstybės pagalbos e, priemonės būtų galima panaudoti kaip de facto iš esmės e, bankruto šio banko likvidavimui. E, bet kol kas dėl tie, kas, turi, kas yra atsakingi už deksę, turi pateikti savo pasiūlymus. Kol jų nėra, aš negaliu nieko priimti, jokių sprendimų, nieko padaryti bet mes sugebėjome, net ir tokiomis sudėtingomis e, sąlygomis, e, priimti sprendimus dėl beveik 50 skirtingų finansinių institucijų restruktūrizavimo sprendimus. Dabar mes kalbame apie graikų visos bankininkystės sistemos restruktūrizavimą. Žinote, situacija yra ypatingai sudėtinga. Mes e, dėl daugelio Portugalijos bankų bankinės sistemos dalies iš, es, iš esmės jau esame sutarę. Dėl Airijos, dėl ispa, praktiškai visos bankinės sistemos, dėl Ispanijos Danijos bankinės sistemos dalies jau restruktūrizavimo yra priimti sprendimai, dėl Kipro tikriausiai ir, ir dėl dalies Slovenijos bankininkistės sistemos restruktūrizavimo bus priimti to sprendimai. Taip pat dėl. Uh, Dėl Landesbankins, dėl, dėl Vokietijos žemių bankų atitinkamai irgi yra priimti restruktūrizavimo ir tinkamo likvidavimo sprendimai. Dėl Austrijos, kur reikėjo sprendimų, irgi Aš tikrai galiu didžiuotis tuo darbu, kurį atlieka komisijos tarnybos su tikrai labai nedidelėmis priemonėmis, įrankiais, kuriuos mes turime. Uh, tam, kad išvengtumėm to, jog Europos mokesčių mokėtojams tenktų mokėti dar brangiau už bankininkystės sistemos elektrizavimą. Dabar dėl aplinkos sauginių reikalavimų, aš kiek per ilgai gal e, kalbėjau apie pirmą dalį jūsų klausimą, bet dabar dėl tos kitos dalies, um, dėl peržiūros, aš galėsiu paskui gal plačiau pakalbėti apie tai, bet mes Tai jau ne pirmos gairės turiu pasakyti, aišku, kuriant mes peržiūrime, mes iš, nu, kaip ir vėl pradedame tą darbą ir vėl, bet dėl atsinaujančio energijos šaltinių, aišku, mes tą darbą vėl atnaujiname. Mes taip pat galvojame apie valstybės pagalbos gairės daug energijos suvartojančioms ūkio šakoms E, kurios nori bent dalinės kompensacijos už ETS priekybos apirtinės taršos leidimais um, sistemos naudojimą, kuri turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio, kad tai yra, kur reikalavimai yra dėl um, CO2 nutiekėjimo, taip vadinamojo. Um, na, niekas man dar kol kas normaliai neįrodė, kad iš tikrųjų tas CO2 nutiekėjimas egzistuoja ar egzistuotų, bet mes bent jau patvirtinome gairės, kurios yra pakankamai griežtos, ta prasme, kaip jos apibrėžia tas taisyklės, pagal kurias atitinkamo atitinkamos ūkio šakos, kadangi jos turi mokėti brangiau už energiją, mm, dėl to, kad įvedama ta naujoje ta sistema, jos galėtų iš dalies gauti kompensaciją iš valdžios. Ir dabar dėl socialinio būsto vienas žodis. Nuėjame e ZF e, sprendimi mes patvirtiname, kad tai yra bendro visuotinės svarbos intereso paslauga, apie kurią nereikia pranešti iš anksto. Taip, Niderlanduose buvo atskiras atvejs, kadangi buvo skundo ir, ir čia nelikrus mano pirmtakė sprendė tos lausimus dabar. Nežinau, kokia bus nauja Niderlandų vyriausybė, bet ankstesnė, nes jos dar nėra, bet ankstesnė vyriausybė norėjo, kad mes ir konkrečiai aš kad tapčiau um, Niderlandų um, būsto ministru. Ir aš tada pasakiau, ne, ne, ne, tikrai, <laughs> ne aš turiu tuos darbus nudirbti, tai jūs turite priimti sprendimus. Ačiū labai, toliau Dakas. Well, uh, Gerbiamas pirmininkė, grįžkime, komisijos nariai, grįžkime į jūsų šalį. Jūs kalbėjote apie valstybės pagalbą bankų sektorius ir aš norėčiau kalbėti Vivankiją. Mano klausimai yra trumpučiai. Kiek jūs kaip e, konkurencijos komisars prisidėjote prie bankijos kūrimo? Kaip žinia, tai jis susideda iš kelių regioninių bankų. Ar jūs e, kaip nors prisidėjote, ar turėjote įtakos bankijos kūrimui ir ką konkrečiai jūs, koks konkretus buvo jūsų vaidmo? Atsakymas paprastas, visiškai su tuo nesu susijęs. Uh, right. Um... Gerai. Nebežinau, ar čia Nikolas ar Jorganas turėtų kalbėti. Nikolas, prašom. Efkarštu, kirie proedrė. Kirie Pitrupė. Ačiū labai, germa pirmininkė. Germas komisarė, mes čia kalbame apie valstybės pagalbą Ir jūs e, minėjote šalis, kurios susiduria su, su problemomis. Dabar iš tiesų vyksta sudėtingi dalykai. Graikijos Karamankoje laivų e, statyklos e, praeitie gavo valstybės paramą ir dėl tos paramos komisija neleido laivų statytojams tęsti statybos darbų ne karinių laivų sektorija. Ir tokiu būdu buvo susidarę skola ir darbuotojai dirba tik tai kartą per savaitę, jie negauna atlyginimo ir jie negauna atlyginimo šešis mėnesius E, kai kurie įsibrovė į gynybos ministeriją ir ėmėsi veiksmų. Dėl to aš jau praeitie e, kalbėjau ir jūsų klausiau apie šią situaciją, jūs apgailestavote. Dabar jūs iš tiesų nieko negalite padaryti dėl šitų, šitos valstybės pagalbos. Šiuo metu nedarbo lygis yra milžiniškas Graikijoje. Jūs esate komisijos narys, bet ir taip pat Ispanijos politikas. Aš tikrai negaliu daugiau jums ką ir pridurti. Jūs puikiai žinote, koks yra nedarbo lygis Ispanijoje ir dėl to, ar jūs galite slėptis už šitų pasiteisinimų, kad Graikija nesugražino valstybės pagalbos. Žinoma, e, bendrai paėmus galbūt jūs ir teisus, bet E, dabar galioja džiunglių įstatymai ir jūs Graikijos atveju reikalaujate sugražinti tą valstybės pagalbą. Ar jūs ir tikrai ruošiatės ir toliau um, laikytis tos pozicijos? Nes kaip kalbėjau su Graikijos e, ministru, galbūt yra galimybė ir šį draudimą atidėti. Taigi dėl to aš norėčiau sužinoti, kaip, kokia jūsų nuomonė dėl šitos sudariusios situacijos. Yes, been, uh... Taip. E, jau kuris laikas e, domiuosi šitą bylą. Ir jeigu gerai pamenu, sprendimas buvo priimtas tam, kad uh, šitie laivų statytojai galėtų vykdyti skir... įvairią e, laivų statybos veiklą išskyrus civilinių laivų statybą. Atrodo, toks buvo sprendimas, tai yra sąlyga, kuri taip pat taikoma ir kitais atvejais, pavyzdžiui, ir Ispanija, mano šalyje, taip pat buvo panašus atvejais. Ir dėjas sprendimai turi būti įgyvendinami, nepaisant to, kad jūsų šalyje e, ūkio sąlygos yra liūdnokos. Aš negaliu įspręsti šitų bylų, bet tikrai aš negaliu nesidomėti valstybės pagalbos bylomis, nesvarbu, kokia tai būtų šalis, ar Graikija, ar kita valstybė. Dar turiu sąraše tris kalbėtojus - Astrida, Liza ir Ramonas. Astrid, prašom jūs. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisarė. Aš irgi norėčiau Jums užduoti klausimą dėl tos pačios deksijos, nes Jūs mm, apie tai pakalbėjote ir atrodo gera žinia ta, kad deksija, kuri pradėjo res, restruktūrizavimo nuo 2011 metų šiuo metu, tai yra praeitą penktadienį paskelbė, kad jinai perleidžia Luksemburgo e, dukterinę įmonę. Ir dabar šita e, seniausia Luksemburgo e, Deksijos banko dalis priklauso Katarui ir Luksemburgo vyriausybė šito sandorio 130 milijonų pardavimo sandorio sumą šiek tiek kritikavo, bet rodos, kad jūs tam neprieštaravote ir nemanėte, kad e, kaina už e, šitos dekcijos dalis įsigymą yra maža. Man šiek tiek dar neaišku kai kas, nes Deksija kaip belgiško banko dalis e, dar e, jai trūksta kapitalo, nes nuostoliai per pirmąjį trimestrą siekia virš milijardo eurų. Ir jūs paminėjote, ką jūs numatote su to daryti. Rūksėjo 27 dieną, regis jūs pritarėte iki pratesti laikiną garantiją iki 2013 metų sausio 31 dienos. Ta garantija, kurią suteikė Prancūzija, Luksemburgas ir mm, Belgija. Ir tam, kad e, būtų restruktūrizuotas bankas. Turint omenyje, kad dabar Luksemburgo dalis yra jau perleista, Luksemburgo vyriausybė, mano atrodo, turėtų vis vien E, ir toliau teikti 55 milijardų eurų garantiją, tai yra 3 procentai. Žinoma, jeigu Belgija savo ruoštų pati neįsprendžia belgiškos dalies problemų, tai e, aišku laukia bankrotas, kurį turės padengti ir taip jau deficitinis uh, E, valstybės biudžetas, kuris vykdomas neatsakingai. Buvo taip pat iškelta problema ir apie tai, kaip Eurostratas traktuotų Prancūzijos ir Belgijos dalį e, tokiu atveju, jeigu jos vykdytų rekapitalizavimą. Nes jeigu Eurostatas manytų, kad tai yra valstybės pagalba, tai tuomet Belgija, Prancūzija ir jeigu Luksemburgas toliau m, mm, vykdys įsipareigojimus, tai tokiu atveju rodos nebus tenkinami biudžeto taupimo reikalavimai. Kaip šita problema atrodo jūsų akims. Nes, kaip jau minėjau, yra Luksemburgo dalis perleista, tai buvo rugsėjo 26 dieną, pardavimas įvyko, bil perdavimas, pardavimas per e, Deksijos Luksemburgo dalį. O jūs pratesėte tas laikinasias 55 milijardų garantijas. Aš čia neatstovauju Deksijoje. Deksijos atsakingiai asmenys priima atitinkamus sprendimus arba jie, arba, arba akcininkai, kurie pasinaudoja šitą valstybių garantiją kaip bankas arba kaip grupė. Taigi aš už tai nesu atsakingas. O kągi komisija daro? turėdami valstybės pagalbos instrumentus, mes nagrinėjame, kaip e, yra parduoti bil, kaip yra parduota bil e, Katarui. Taigi mes analizuojame šitą sandorį iš valstybės pagalbos požiūrio. Ir aš uh, Fridenui, Liukui Fridenui paskelbiau, kad mes čia problemų neižvelgime. Dėl sprendimo tai aš už jį neatsakingas. Toliau dėl garantijų. Tol, kol bus priimti restruktūrizavimo planai dėl vienos ar kitos deksijos grupės dalies, galioja susitarimas tarp Luksemburgo, Belgijos ir Prancūzijos teikti valstybės grandį. Kaip komisija mes turime leisti teikti tokią garantiją, nepaisant to, kad dar neprimtas galtinis sprendimas dėl mm, restruktūrizavimo tikrai nesu toks neatsakingas ir e, nesakysiu, kad dabar mes nesuteiksime tos garantijos. Aš norėčiau, kad pagaliau būtų pasiektas galutinis susidarimas, tačiau jis nuo manęs nepriklauso, aš turiu laukti. Laukti arba sprendimų, arba bent planų. Ir kol kas buvo tam tikrų prieštaravimų dėl mm, Deksijos grupės restruktūrizavimo plano. Taigi šita laikina valstybių pagalba, kuri pratesta iki sausio pagal tų trijų šalių susitarimus, net jeigu Deksijos grupės akcininkų Luksemburgas jau nebėra ir jisai, kiek ten ta dalis, 3-4 procentai. Taigi, kita dalis priklauso Belgijai 60 procentų ir kita dalis Prancūzijai ir ta mažutėlė dalis Luksemburgui. Taigi, komisija neprimetė šito padalinimo. Tai yra trijų valstybių susidarimas. Trijų vyriausybių sprendimas taip pasidalinti kažkuriuo metu banko grupės aktyvus. Aš tikrai nenoriu, kad bankrutuotų Luksemburgo finansų ministras ir negaliu jam nurodyti, kad jis jau nebeteiktų garantijų, nes dėl to, kad jūs galiausiai nepriemėte galutinio sprendimo dėl restruktūrizavimo. Bet kokia atveju situacija ilgai nesitęs, nes kaip ir jūs pati minėjote, yra nuostoliai, juos reikia vėl e, padengti ir deksijos grupės e, subjektai juos turi būtent padengti ir tikiuosi, kad per artimiausius metus vis tiek šitoje srityje bus pasiekta pažangos priimtas rastas sprendimas. Dabar dėl Eurostato statistikos, tai galiu pasakyti, kai aš buvau a, e, šiek tiek jaunesnis, buvo atsakingas už šios klausimus, bet šiuo metu Algirdas Šemeta atsakingas už e, muitus ir taip pat santykius su Eurostatu. Dėl to aš nelabai žinau, ką ten tas Eurostatas beveikia. Skelbėme, kad esame nekalti. Elisa. Ačiū, ponė komisijos nariai. Ačiū, kad atėjot su mumis sustikti. Turiu porą klausimų. Visų pirma. Šiuo krizės laikotarpiu imamasi veiksmų, kurie tampa vis žiauresni. E, platinimo tikslai imasi tikrai negailestingų priemonių ir ne tik nacionalinių lygmenių, tai pasivime ir Europos lygmenių. Matome atvejų, kai yra visiškai nuo žemės nušluojami smulkieji gamintojai kaip konkurentai, nes e, valstybės įveda labai griežtas mokėjimų sąlygas, numatomos labai mažos e, kainos ir praktiškai yra piknaudžiaujama dominuojančia pozicija. Viskas, e, kas galėtų būti padaryta, tai yra siejama su Europos konkurencijos administracija. Ar jūs ketinate užmėgsti tam tikrą nacionalinio administracijos konkurencijos tinklą, kad e, būtų galima geriau bendradarbiauti? Kitas dalykas dėl regionų pagalbos. Jūs sakėte, kad turi būti pasiekta pusiausvyrą. Tai yra labai svarbu. Bet dabar, kai kalbame apie Europos e, ateitį artimiausių laikotarpių, turime, pavyzdžiui, RUP. Parį pranešimą arba 4 plus 1 pirmininkančios valstybės ataskaitą. Ta Ar jūs nemanote, kad pribrendo laikas pradėti galvoti apie fiskalinį bendradarbiavimą? Bent jau, kai kalbame apie tam tikrų koficijantų pritaikymą eiliai valstybių, nes dabar matome, kad egzistuoja laukinė nežabojama konkurencija, kai yra, matome mokesčių fiskalinį dempingavimą ir reguliavimo arbitražą. Uh, Ir paskutinis dalykas, kuris yra susijęs ne tik su Deksija, bet ir bendrai su bankais. Kalbame apie perimą prie bankų sąjungos, apie Europos bankų stebėsinos organizacijos sukūrimą. Bet tų bankų rekapitalizacijos etapas ir galimas tų bankų išardimas ar jų problemų išsprendimas vis dar nėra reguliuojami Europos mastu. Mes kalbame apie vieną stebėtoją, vieną kontroliuotoją, bet kai kalbame apie galimą bankų e, kapitalo atstatymą, e, viskas yra paliekama nacionaliniai administracijai. Taigi dar kartą bus naudojami mokesčių mokėtojų pinigai. O jūs ką tik pasakėte, kad valstybių narių veikimo galimybės yra radikaliai skirtingos, galvojant apie e, vieną ar kitą šalį. Taigi, kaip jūs įsivaizduojate, kokios būtų Europos stabilizavimo mechanizmo sąlygos, kaip tai įtakotų konkurencingumo dvasę Europoje? Paskutinis dalykas. Ar Europos komisija ketina e, per, pasiversti ir bankų gelbėjimo administraciją? Aš atsakysiu ispaniškai, sako komisijos narys. Platinimo sektorius. Taip, tiesa neneigiu, kad e, gali būti atvejų, kada reikės europinio masto įsikišimo į tą pramonės, į tą verslo dalį. Tačiau bent jau kol kas e, tokių atvejų nepasitaikė. Galbūt e, ta, ką tik įsteigtoji darbo grupė, tai išaiškins. Mes žinome, kad skirtingos nacionalinės konkurencijos institucijos e, galėtų geriau bendradarbiauti ir per tai mes e, rastume naujų iniciatyvų. Aš to net metu. Tačiau e, manau, kad pirmiausia, Europos lygmenį turime ieškoti naujų iniciatyvų. Tačiau kol kas jų nėra numatyta, išskyrus tokius um, dalykus, kaip e, pavyzdžiui subsidijos e, maisto pakuotėms ar kūrui. Tai yra tokie, sakyčiau, e, ne patys svarbiausi atvejai. Bet bendrai iki šiol mes pasikliauname nacionalinių konkurencijos tarnybų praktiką ir patirtimi. Fiskalinis dempingavimas. Tai yra nepaprastai svarbus klausimas. Bet, e, kaip sakoma sutartyje ir kaip nuolat interpretuoja Europos teisingumo teismas, egzistuoja diskriminacija mokestinių požiūrių visose valstybėse narėse ir tai pažeidžia valstybės paramos taisyklės. Mes įsikišome jau ne kartą, e, pasiteltami valstybės paramos taisyklės, e, bandydami pažaboti mokesčių sistemoje atsiradusi pavienių subjektų diskriminavimą ar e, mokė, sukčiavimą mokesčiais. Tačiau matome, kad mokesčių sistemos skirtingose valstybėse narėse yra labai skirtingos. Ir to, e, dėl to tos ryties negalima sutvarkyti per mm, valstybės paramos taisyklės. Tam reikia specialių mokesčių taisyklių ir apie jas e, svarsto taryba. Sprendimas turi būti primas sprendimai taryboje. Dėl to iškyla kliūčių. Neretai, kai iškraipama vidaus rinka, mes negalime veikti, kadangi teisės aktuose nėra numatyta galimybių atsikratyti vienokios ar kitokios diskriminacijos. Turi būti priimtas teisėjų kūrinis sprendimas ir tai turi būti padaryta vienbalsiai taryboje. Ar bandysime pakeisti esamą padėtį, pakoreguodami sutartį. Na, aš nepasisakau už sutarčių keitimą tokioms problemams spręsti, bet šiuo atveju būtų vienintelė išeitis reformuoti sutartį ir kuo greičiau tą padarysim, to bus geriau. Paskutinės pastaba e, - disbalanso rizika. Jeigu pereinam prie e, vieningos stebėsinos institucijos, vieno kontroliuotojo, tai e, mes turime suprasti, kad reikės sukurti ir bendrą indėlių garantijų sistemą ar bendrą bankų gelbėjimo sistemą. Mes žinome, kad ES yra trys ramšiai tarsi judantys skirtingais greičiais. Ir jeigu mes e, nepakeisime padėties, tai tos problemos tik užaštrės, dar labiau bus iškreipimo konkurencija. Ir bankininkistės sąjunga savaime yra labai geras dalykas, Ir komisija e, turbūt neturi dar bendros nuomonės, vieningos nuomonės dėl galimos e, bankų gelbėjimo institucijos kūrimo. Bet de facto toks e, fenomenas egzistuoja. E, žinome, kad dabartinė valstybės paramos sistema e, finansų sistema numato tam tikras galimybės, bet visuomet yra ribos. Pažiūrėkite, pavyzdžiui, deksijos atvejai. Mes siūlėme restruktūrizuoti ir e, mes suprantame, kad tada nebuvome išgirsti, reikėjo laukti kitų pasiūlymų. Thank you very much, Sharon. Buenas tardes, señor comisario. Bienvenido al Parlamento Europeo una vez más. Rápidamente, algunas breves preguntas leímos en. Ačiū gerbiamas komisijos nary. Aš turiu keletą klausimų. E, spalio penktą dieną laikraštyje LPIS e, BBVA ir kiti Ispanijos bankai e, buvo įvardinti kaip nešantis Ispanijos bankininkistės didžiausią dalį. Koks jūsų nuomonė yra jų vaidmuo? Kitas dalykas - Ispanijos bankų gelbėjimo sistema. Buvo sakoma, kad gelbėjimų bankų a, pramoninis turtas galėtų būti parduodamas. Ir tai turėtų būti padaryta prieš suteikiant valstybės biudžeto lėšas. Ką Jūs galvojate apie bankiją šiuo konkrečiu atveju? Dar dėl bankijos aš norėčiau papildyti tai, ką sakė kolega Eppingas. Susidaro įspūdis, kad smulkus taupomieji bankai, taupomosios kasos Ispanijoje yra priverstos likviduotis ir atsiduoti didžiųjų bankų valiai. E, matome, su kiek sunkumu E, yra susidurima. Ir tada buvo nuspręsta sukurti didelį vieną banką, kuris būtų per didelis, kad jam leistume bankrutuoti. Vakar e, Barcelona žaidė su Madrido Realu. Aš pats buvau tose varžybose, tai yra e, aš esu vienas iš istorinių fanų, todėl buvau pačioje pačioje. Ir Girdėjau, kad tie klubai e, buvo pasisėmę paskolų iš e, mano minėtų bankų. Ir e, dabar gelbėjant tuos bankus tarsi iškilo nesažingos konkurencijos futbole problema. Aš norėčiau pasakyti, ir sužinoti, kaip e, Müncheno Bayern e, sumokėjo Fernandesui, kuris iš mano mėgstamos komandos atėjo, bet aš e, kaip nebuvau Niderlandų būsto ministro kandidatas, lygiai taip pat negaliu pasakyti, kaip Ispanijos vyriausybės tam tikrai atskiri atstovai tvarkosi tokiais klausimais. Aš nes žinau, kaip yra su Ispanijos bankais. Jūs turėtumėte kalbėti su Ispanijos bankų būsiais valdytais. Ar gerai ar blogai, kad kai kurie Ispanijos bankai ir jų akcininkai e, nesėmė reikalingų veiksmų, aš neturiu jokios nuomonės. Kiek aš suprantu, nėra išreikšta pozicija nei už, nei prieš E, bankų e, akcijų pramonėje gelbėjimas, išsaugojimas. Kiek aš suprantu, kiek aš žinau, ne mano reikalas čia, bet e, kalbame apie finansų institucijų restruktūrizavimo Ispanijoje planus. Reikia kapitalo, nes tie bankai negali gauti kapitalo iš rinkos ir tada yra įnešamas valstybių viešasis kapitalas, yra tarsi paimama paskola. FROB, Ispanijos e, bankų fondas, tarsi tarpininkauja nešant tas lėšas restruktūrizavimo fondai, dėl kurių buvo deramasi, yra būtina iš ankstinė sąlyga valstybės paramai gauti. Ir tuose restruktūrizavimo planuose, dėl kurių yra deramas iš naujo, dar nebaigta dėl jų dėrėtis. BFA Katalonija Kaišė bank, Katalonija e, Galicija, Valencija bankai. Jie dabar yra frob nacionalizuojami. Ir šiuo atveju, jeigu tos institucijos turi turto pramoninėse objektuose, tai e, žinoma, jie turėtų parduoti tą turtą, mano bent jau supratimu kai kalbam apie restruktūrizavimo planus, turim suprasti, kad tas jų turtas turės, tapti, turės būti nacionalizuotas. Gerbiamas ponė, aš galiu pasakyti tą patį, ką pasakiau ponui Epingsui. Aš nesu Ispanijos bankininkystės specialistas. Ispanijos valdžia prieėmė tokį sprendimą. Ir aš ponui Epinkui glaustai ir aiškiai pasakiau aš dabar savo gimtają kalbą kalbėdamas daugiau galėčiau pasakyti. FROB pavertė e, tam tikras akcijas kapitalu. Ir matėme, kad Ispanijos administracija turėjo patvirtinti tokį veiksmą. Kai mes priemėme bendrą e, mechanizmą, pagal kurį, jeigu jūs turite mažiau negu 2 procentus rizikingo turto, tai jūs turėjote um, imtis kitokių veiksmų. Dėl kogi dabar mes darome su Ispanijos administracija. Patys bankai ateina pas mus ir prašo, kad e, patvirtintume jų siūlomas pozicijas. Per artimiausias savaitės, kaip žinau, turės būti pasirašyti supratimo memorandumai dėl futbolo. Uh, Atsiprašau, kad man nepasisekė, gaila, kad nepasisekė man taip kaip jums ir aš negalėjau pažiūrėti tų varžybų. Man rezultatas e, buvo labai priimtinas. Ačiū ir ačiū už atsakymus į klausimus. Ar norėtume dar ką nors pridurti per likusias porą minučių? Ne. Tokiu atveju galime pasakyti, kad posėdis baigiamas. Rytoj iš ryto kviečiu ateiti PHSC. E, 050. O ryt po pietų vėl posėdį turėsime šioje pačioje salėje, kaip ir šiandien. Čia mes keliamės į kitą salę, nes bus jungtinis posėdis su kitu komitetu. Iki rytojus.